morning, dear colleagues. Thank you for being here. Thank you for your patience. We had a coordinators meeting. Gerbiami kolegos, ačiū už jūsų kantrybę. 9 valandą pradėjome koordinatorių posėdį, aptarėme visą darbo tvarkę, dabar pradėsime mūsų eilinį libės posėdį. Sveiki atvykę. Ir kalbėsime toliau, tai bus aštuntas klausimas valstybių narių politikos neįgalių vaikų klausimų tyrimas. Klausysime ponios Martos Bajesteros pranešimo ir ponios Natalie Morons pasisakymo. Jos abi yra iš milijų mm, tokios organizacijos Bruselėje. E, klausysime pranešimo apie neįgalių vaikų klausimus. Libė užsakė šį e, pranešimą. Norėjome, kad būtų įvertinta, kaip ES yra įgyvendinamos neįgalių vaikų teisės ir kokių priemonių reikėtų imtis. Suteiksiu žodį poniai Morans, kuri e, pasisakys, o vėliau galės užduoti klausimus ir vyks diskusija. Taigi, ponia Morans, žodis jums. Labas rytas visiems. Čia su Natalie Morans iš Milieu, tai yra konsultuotojų įmonė, kuri dirba su pagrindinėmis teisėmis, išniausiai, daugiausiai. Pristatysiu tyrimą dėl valstybių narių politikos neįgalių vaikų klausimų. Mūsų organizacija įvertino, kokia yra neįgalių vaikų padėtis ES ir ką ES galėtų padaryti, kokiu priemonių galėtų imtis, kad pagerintų šitą padėtį. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ES, ES neturi konkrečių kompetencijų e, neįgalių vaikų klausimų, bet ES gali skatinti geresnį vaikų teisų gyvendinimą ir um, prisidėti prie kovos su, su, um, su diskriminavimu. Uh, Mes apžvelgėme 18 valstybių narių nuo Maltos, Rumunijos, Junktinės karalystės, Suomijos ir, ir kitų šalių ir mes norime apibriežti, apžvelgti, kokia yra patytis Europos Sąjungoje. Kągi mes nuveikėme? Mes peržiūrėjome pirmiausia jungtinių tautų vaikų teisų konvenciją ir jungtinių tautų neįgalių žmonių konvenci, teisų konvenciją ir mes į, pirmiausia nusistatėme, kokios yra konkrečios neįgalių vaikų teisės ir tada peržiūrėjome 18 valstybių narių teisinę bazę ir tikrinome, ar yra užgara, užtikrintos šios nustatytos teisės. Kaip matome, matote, tai yra e, nediskriminacija, teisė būti išklausytam, būti apsaugotam nuo smurto, šeimos gyvenimas, taip toliau ir taip toliau. Ir tada dar žiūrėjome, kaip yra praktiškai gyventinamos šios teisės. Analizės rezultatai yra tokie. 18 valstybių narių yra e, teisės aktai, kuriuose yra pripažįstamos neįgalių vaikų teisės, bet daugumoje šalių įgyvendinamas šių teisių buvo problematiškas. Ir mes matėme aiškiai šioje studijoje, kad ekonominė krize turėjo didelės įtakos neįgaliems vaikams ir jų e, teisų įgyvendinimui. Tai būtent, kad buvo sumažinamas finansavimas, e, pagalba šeimai ir neįgaliems vaikams mes norėtumėm pateikti pavyzdžių, kad jums paaiškintume, kokia yra padėtis negalių vaikų Europos Sąjungoje. Pirmiausiai, pirmas pavyzdys bus susijęs su nediskriminavimu dėl negalios. Visose valstybėse narėse yra užtikrinta teisė nebūti diskriminuojamam dėl negalios. Keliose valstybėse narėse Ši teisė yra užtikrinta tik tai tokiuose srityse kaip transportas, būstas ir darbas. Tai yra svarbios sritis, bet e, jos nėra svarbiausios vaikams, nes vaikams e, būtų švietimas, sveikatos apsauga svarbesnės sritis negu šios. Žinoma, gerai, kad yra užtikrintos šios teisės, bet pilnam vaikų teisų įgyvendinimui to neužtenka ir reikėtų įtraukti ir kitas teisės ir, ir užtikrinti, kad jos būtų gyvenamos tinkamai. Kad vaikai su negale galėtų taip pat gyventi ir turėti, gyventi savo teisės kaip visi kiti vaikai, reikia pakeisti teisinę bazę. Pavyzdžiui, jeigu vaikas nori lankyti mokyklą, vaikas su negale nori lankyti mokyklą ir turėtų visos pamokos vykti pirmame aukšte, turėtų bū, jis galėti patekti į kavinę ir taip toliau, į valgyklą ir taip toliau. Ir mes įsitikinome, kad dažnai tas e, tinkamas patalpų pritaikymas nėra tinkamai suprantamas. Pavyzdžiui, jeigu vaikas kenčia nuo dislekcijos, jam, disleksijos, jam yra sunku skaityti ir jam reikia daugiau laiko laikyti egzaminui. Ir kai tėvai paprašo, kad jam būtų suteikta daugiau laiko egzaminui, kiti vaikai ar kitos šeimos mano, kad tai yra privilegija, o ne pristaikymas prie jo e, prie jo negalios. Taip pat yra labai svarbu, svarbi prieiga, kad vaikas galėtų prieiti prie, e, į, į, įeiti į visas viešasias patalpas, galėtų naudotis transportu ir taip toliau. Ir problemų buvo visose šalise šioje srityje. Mes rekomenduotumėm, kad ES pasikeistų savo geriausiam praktikom tam, kad būtų išaiškintas to tinkamo pritaikymo mm, terminas, tas tinkamas pritaikymas kaip savoka. Be to, Kalbant apie pasiūlytą nediskriminacijos direktyvą, norėtumėm, kad šioje direktyvoje būtų atitinkama konstatuojamoji dalis, kurioje būtų numatyta, kad direktyva taikoma ir neįgaliems vaikams. Taip pat vaik, tokiam vaikam yra labai svarbi teisė į švietimą, kad toks vaikas galėtų uh, lankyti paprastą mokyklą. Nors visose valstybėse narėse yra numatyta šita teisė, bet ne visose valstybėse narėse buvo numatyta teisė į pilną išsilavinimą. Tokios valstybės narės kaip Švedija, Malta, Italija, galima sakyti, kad jose yra gan tinkamai užtikrinama teisė mokytis, bet daugumoje mokyklų tokie vaikai mokosi specializuotose mokyklose, o taip yra stigmatizuojami neįgalus vaikai, nes jie negali mokytis kartu su kitais vaikais. Viena iš priežasčių yra ta, kad paprastos mokyklos tiesiog neturi nei žmogiškųjų išteklių, nei priemonių, kad galėtų priimti tokius vaikus. Taigi vaikas arba turi e, mokyti specializuotoje mokykloje, arba jeigu nori mokytis paprastoje mokykloje, kuri gali jį priimti, keliose valstybėse narėse yra tokia galimybė. E, tada tiesiog tas vaikas 3-4 valandas praleidžia keliaudamas viešuoju transportu, kad galėtų nuvykti į tą mokyklą, kur yra vienintelė, kuri gali jį priimti. E, dažnai mokomosios priemonės ar mokomoji programa nėra pritaikyta tam, kad toje pačioje klasėje mokytųsi ir neįgalus vaikas. O tai reiškia, kad kai toks vaikas mokosi su kitais, kartu su kitais vaikais ir pasiekia tam tikrą lygį, tarkim vidurinę mokyklą, kai kurie vaikai, ypač tie, kurie kenčia nuo protinės negalios, turi mesti mokslus, nes programa yra nepritaikoma ir mokytojai mm, nepaskatina, nėra, taip, nėra kvalifikuoti, kad galėtų toliau su juo dirbti. Kągi mes rekomenduojame, kad ES skatintų gerasias praktikas ir taip pat mokytojų švietimą, mokytojų mokymą, kad jie geriau suprastų, kokios, kokie yra vaikų su negale poreikiai. Bendro pobūdžio rekomendacija būtų tokia Būtų gerai, kad Europos parlamentas paskantų visas valstybės narės, kurios dar nėra ratifikavusios jungtinių tautų neįgaliųjų konven... teisės konvencijos ir vaikų teisės konvencijos, jas ratifikuoti. Taip pat norėtumėm, kad Europos parlamentas paskatintų e, fondų panaudojimą taip, kad būtų uh, kad tie fondai būtų panaudojami didesniai neįgalių vaikų įtraukai į e, visuomenę ir kad jie galėtų geriau pasinaudoti socialinėmis ir viešosiomis paslaugomis. Dėkoju ir lauksiu jūsų klausimų. Ačiū labai už jūsų pristatymą. Ačiū, kad pristatėte tą ataskaitą, kurios paprašė Libė komitetas. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų nariams. Ar turite klausimų ar pastabų? Žodis ponui Angelili. Pone Angelili. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai labai įdomus tyrimas ir norėtume jį panalizuoti atidžiau. Vis dėlto yra nemažai svarbių klausimų, kuriuos norėčiau iškelti ir jie yra tokie. E, tie skaičiai, kuriuos e, mums pristatėte, manau, kad jie nėra pakankamai išsamus. Nes vieninteliai duomenys, kuriuos turime, yra apie tos 15 e, milijonų vaikų, kuriems yra būtinas specialus mokymas, kurie turi specialiųjų ūkdymosi poreikių. Tačiau, kaip suprantu, tikrai trūksta tinkamo statistinio pagrindo, daryti apibendrinančias išvadas. Tad tai yra susiję ne vien tik su mokymo, ne vien tik su švietimu ar išsilavinimu. Yra ir tokie aspektai kaip fizinis ūkdymas, sveikatos apsauga, socialinė parama, taip pat parama šeimoms. Tikrai reikės išvelgti visus šios aspektus, todėl dabar norėčiau užduoti klausimą, ar turime duomenų e, apie šios klausimus, ar turime bent jau apytikrių duomenų, kurie apibūdintų situaciją, nes tikrai gana sudėtinga kalbėti apie šios pasiūlymus ar kryptis į valstybės narės dėl Europos lygio politikos krypties sukūrimo, jeigu konkrečiai nežinome, kokie yra prioritetai. Vis dėlto norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą, tai tikrai puikus tyrimas ir puikus pagrindas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dirbau kaip. E, pirmininkas organizacijoje, kuri dirba su intelektualiai neįgaliais žmonėmis. Ir kalbant apie visus šios klausimus, apie vertybės, turbūt pamenate Baroso kreipimasi, kuriame buvo kalbama apie europinės e, vertybės, apie bendrasias sąjungos vertybės. Tačiau Neretai, kalbėdami apie šiuos dalykus, mes tiesiog prieiname tos liūdnos išvados, e, kuri buvo pristatyta ir šioje PowerPoint prezentacijoje. Tai išvada yra tokia, kad mums trūksta aiškios kompetencijos, norint imtis konkrečių žingsnių. Vis dėlto aš manau, kad tai nėra tiesa. Juk yra pagrindinių teisų hartija, taip pat jungtinių tautų konvencija. Ir kalbant apie Junktinių tautų konvencijos ratifikavimą daugumoje valstybių, kyla nemažai problemų. Ir nemažai valstybių paprastai ratifikuoja šią konvenciją per daug nesigilindamos į tai, ką reikš šios konvencijos taikymas praktinėme gyvenime, nėra keičiami nacionaliniai teisės aktai, tiesiog sakoma, kad viskas yra tvarkoje, mes pritarėme konvencijos nuostatoms, ją ratifikuojame, tačiau tai padarius nesįmama jokių papildomų žingsnių. Todėl manau, kad mums tikrai reikėtų imtis konkrečių veiksmų siekiant pateisinti tuos e, e, mūsų garsiai eskaluojamų vertybių standartus, juk dažnai minime šią temą ir per sekmanio susitikimus, kai susitinkame su savo rinkėjais. Dabar žodis poniai Gijom. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už šią e, prezentaciją gal daugiau tokią pastabą, aš sakysiu, nei klausimą. Man atrodo, kad jūs pakankamai aiškiai apžvelgėte situaciją dėl vaikų, kur kalbate apie pagrįstą pritaikymą, reasonable accommodation. Iš tikrųjų labai svarbu būtų mokyklinę aplinką pritaikyti prie moksleivių poreikių ir todėl šis klausimas būtų toks, koks kokia būtų geriausia mokymo vieta mm, mokiniams su negale. Man atrodo, ateityje tai reikėtų mm, išsiaiškinti, mums visiems tai svarbus tas klausimas, mm, taip pat ir atitinkamai tiems mokiniams Ir toliau mokymo sąlygos e, yra labai svarbios, kad švietimas būtų geriausio lygio. Ir aišku, tai yra būtina prielaida asmenims su negale, kuri nulems jų galimybės įsidarbinti ateityje. Ir e, turint omenyje, kad e, asmenų su negale nedarbo lygis yra nepaprastai aukštas visose valstybėse narėse ir ypač mano valstybėje, tai aš norėčiau pastirauti, kaip jūs, m, kokius ryšius matote tarp sąlygo, švietimo lygio ir paskui tolesnių tų asmenų galimybių įsidarbinti, jų, jų įsidarbinimo perspektyvų. Jeigu daugiau žodžio niekas neprašo, niekas nenori nieko pasakyti, suteiksiu žodį poniai Borans. Ar norėtumėte atsakyti į iškeltus klausimus, ar norėtumėte sureaguoti į tas pastabas, kurias išsakė mūsų nariai? Ačiū labai. Grįžtant prie pačios pirmosios pastabos, kurią pateikė Madame Angelėlį. Taip tiesa, duomenų trūksta. Ir atliekant šį tyrimą mes ieškojame bet kokių duomenų, e, kurie būtų susiję su neįgaliais vaikais ir nekreipiame dėmesio tai, ar tai buvo konkretus duomenys ar abstraktus duomenys, tačiau tikrai susidūrėme su daug problemų, nes Tie duomenys nėra suskirstyti pagal amžių ar pagal negalios rūšį. Tad e, tikrai duomenų trūksta, to negalima paneigti. Ir tikrai norėtume, kad tų duomenų būtų daugiau. Taip pat norėčiau dar pridurti prie kai ką prie to fakto, kad trūksta duomenų. Noriu pasakyti, kad jų trūksta ne tik kalbant apie neįgalius vaikus, tačiau trūksta ir informacijos apie diskriminaciją, e, e, taip pat apie smurtą. Ir kalbant apie šio tyrimo rengimą, bei apie konkrečių duomenų trūkumą. Jie tiesiog neegzistuoja. Todėl norėtume kryptis į Europos parlamentą ir paraginti e, e, valstybės narės parinkti tam tikrus rodiklius, kuriais būtų galima pasinaudoti, kad būtų atliekami nuolatiniai tyrimai ir būtų galima uh, pasinaudoti tų bendrųjų politikos krypčių duomenimis, taip pat reikėtų tam tikrų rekomendacijų dėl neįgalių vaikų. Dėja, jas nėra atsižvelgiama, kalbant apie politikos formavimą. Na ir kalbant apie tas prioritetinės rytis, mes identifikavome prioritetinius klausimus, kurie buvo įtraukti į santrauką. Tam yra skirtas vienas skyrius, jame kalbama apie rekomendacijas. Norėtume, kad jūs susipažintumėte su tuo tekstu. Ir jeigu turite kažkokių pastabų, mielai jūs išklausytume. Na ir kalbant apie tą kompetencijos trūkumą, Na, galiu pasakyti, kad šioje ataskaitoje mes minime, jog nėra konkrečios ES kompetencijos neįgalių vaikų klausimų, tačiau tai nereiškia, kad ES negali imtis konkrečių veiksmų. Ypač kalbant apie sutarties 19 straipsnį kuriame kalbama apie kompetenciją spręsti su diskriminacija susijusius klausimus, kai ta diskriminacija yra susijusi, pavyzdžiui, su amžiumi ar neįgalumu. Tad tikrai netmetame galimybės, kad ES galėtų imtis veiksmų šioje srityje tačiau tai, to, vargu ar tai galima įvertinti kaip kompetencija, tai greičiau yra kaip ES e, veiksmų tikslas. Na, o kalbant apie tinkamų sąlygų sudarimą, norėčiau pakomentuoti e, ponios Gijom klausimą. Taip, tiesa, tinkamų sąlygų sudarimas yra susijęs su e, diskriminacija, taip pat yra susijęs su visomis teisėmis apskritai. E, Na ir kalbant apie mūsų parengtą ataskaitą, mes siekime pabrėžti, kad neretai tas tinkamų sąlygų sudarimas yra labai naudinga priemonė, kuri e, padeda imtis konkrečių veiksmų siekiant užtikrinti vaikų, neįgalių vaikų teisų įgyvendinimą, taip pat neįgalių asmenų teisų įgyvendinimą. Tačiau taip pat tai yra ir gana sudėtinga savoka, nes yra. Uh, uh, E, tam tikrų atvejų, kaip pavyzdžiui, Ispanijoje teismai priėmė sprendimus, kuriuose buvo pripažinta, kad dėl kai kurių teisių e, reikia imtis veiksmų, tų veiksmų turi imtis valdžios institucijos, nesižvelginti tai, kokie yra kaštai. Ir e, teisės turi būti užtikrintos, reikia imtis veiksmų ir iš ties reikia susitarti dėl tos bazinės linijos, kada jau reikia imtis veiksmų ir kada reikia apsvarstyti tas pagrystas išlaidas. Tad manome, kad šiuo atveju Europos parlamentas galėtų pabandyti tiksliau apibriežti kai kurias iš tų savokų e, valstybių narių lygmenių, taip pat ES lygmenių, tas savokas, kurios vis dar nėra aiškios. Nes kalbant apie neįgalumo savoką, e, ji dar nėra suderinta. Ir kalbant apie tam tikras procentinės vertės, kuriamis yra vertinamas e, neįgalumas, kalbant apie neįgalius vaikus, taip pat yra skirtumų socialinėse sistemose, tai tikrai yra nemažai svarbių klausimų, kurie yra svarbus ir į kuriuos parlamentas galėtų atsižvelgti bei imtis e, lyderio vaidmens Europos Sąjungoje. Dabar kalbant apie tą e, nedarbo klausimą, mes nepaminėjome šio aspekto, tačiau, kaip jau minėjau, čia yra aptarimi švietimo klausimai ir mūsų tyrime buvo iškeltas vienas svarbus aspektas. Net jeigu neįgalus vaikai gali mokytis mokyklose ir gauti tinkamą išsilavinimą mokyklose, tai yra privaloma daugumoje valstybių narių, tačiau jeigu tai nėra privaloma, kalbant, pavyzdžiui, apie aukštą išsilavinimą, besimokančių vaikų skaičius iš ties itin sumažėja. Jie teigia, atsiprašau, galbūt tai yra todėl, kad tas išsilavinimas nėra pakankamai geras jiems, galbūt trūksta paramos, galbūt tiesiog trūksta pasitikėjimo savimi ir pačia sistema. Uh, Visi šie klausimai yra iškeliami šioje ataskaitoje. Ačiū už Jūsų paaiškinimus. Ar turite daugiau klausimų ar pastabų? Jeigu nėra papildomų klausimų, galime pereiti prie kito punkto. Tačiau pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų viešnioms. Tai padėkoti visai komandai, kuri parengė šią ataskaitą. Ataskaita buvo parengta Libė komiteto e, prašymu, tad dėkoju poniai Balesteros ir poniai Norens. Ačiū labai. Now let's, let's move to point number Pereikime prie devinto darbo tvarkės punkto, tai yra kelio gairių planas kovoti su e, ksenofobija Dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Pone Lunaček yra pranešėja. Labai svarbu yra efektyviai kovoti su diskriminacija nukreipta prieš LGBT asmenis ir pranešimas, kurį parengė ponė Lunaček bei pasiūlymai dėl kelio gairių plano bus dabar pristatyti jos, o po to išklausysim šešėlinį pranešį. Taigi, pane Lunačiak, prašom. Uh, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad Visų pirma, pasakėme, kad taip, lybė komitetas nori parengti savo iniciatyvos pranešimą šio klausimu. Ir antra, noriu padėkoti už tai, kad suteikite man galimybę būti pranešėję šią labai svarbę temą. Man atrodo, kad tikrai taip ir yra. Ir tiesiog norėjau pasakyti vieną dalyką. Štai vakar vienoje savo gimtajame mieste matėjau mačiau migrantų bendruomenės surinktą filmų festivalį, kur buvo rodomas filmas apie jauną Lenką, kur tame filme buvo parodyta, kad jis tapo homofobinio smurto auka. Ir iš tikrųjų, be kitų dalykų, turiu pripažinti ir manau, kad šis parlamentas per pasarosius keliarius metus pripažino, jog yra pagerėjusi situacija daugelėje valstybių narių kovos su homofobija, transfobija um, srityje, tačiau dar daug ką reikia padaryti ir būtent šiame pranešime apie tai ir kalbama. Uh, noriu pasakyti, kad čia nenukrito iš dangaus šis klausimas, um, Lybė komitetas ne šiaip susigalvojo savo iniciatyvos pranešimą parengti. Reikia priminti tai, kad um, ir Lybė komitete, ir plenarnėje sesijoje bent dešimt kartų mes komisijos prašėme parengti tokį veiksmų planą, kelio gairių planą, kad galėtumėm um, dirbti kartu su valstybėmis valstybėmis narimis, bet dėja komisija dar nieko nepadarė tuo klausimu ir todėl mes nusprendėme, kad iki kitų metų rinkimų, iki kitos e, komisijos suformavimo prasminga būtų, kad parlamentas garsiai pasisakytų šio klausimu ir, ir pareikalautų tokio e, veiksmų plano, pasakydamas, kodėl jis reikalingas ir antra, pasakydamas, ką ES ir valstybės narės galėtų nuveikti šioje srityje. Taigi visų pirma, kodėl tokio veiksmų plano reikia. Šiuo metu pavasarį pagrindinių teisių agentūra mm, pristatė LGBT tyrimą, kur 93 e, tūkstančiai bent respondentų buvo apklausyti 27 valstybės narėse iš LGBT e, asmenų tarpo. Ir Ir iš tikrųjų norėjau pasiremti tuo darbu, kaip pagrindu rengdama šį pranešimą. Štai kelios detalės. Tam, toje ataskaitoje pasakyta, kad 47 procentai LGBT asmenų jaučiasi, jokie yra diskriminuojami ar prieš juos yra uh, e, pulinėjama, priekabiaujama per pasarus metus. Toliau, kalbant apie švietimą, sveikatos, priežiūrą, prieigą prie paslaugų ir prekių, e, ketvirtis e, buvo užpulti su smurtu dėl jų lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos orientacijos. Toliau penktas punktas, e, penktadalis jaučiasi diskriminuojami užimtumo ir švietimo sritise, nors tai yra uždrausta ES teisės aktų visose valstybėse narėse. Tik 10 procentų asmenų, kurie susidūrė su priekabiavimu ar smurtu prieš juos, jautėsi pakankamai drąsus užtikrinti, kad praneštų apie tokius smurto išpolius policijai, teisėsaugai. Taigi tai rodo, kad dar daug ką reikia padaryti. Žinau, kai kas e, sako, bet o kokį teisinį pagrindą mes turime ES lygmenių. E, na, turime tokį teisinį pagrindą. Sutarties dešimtas straipsnis aiškiai sako, jog ES turi pareigą kovoti su diskriminacija, e, apibrėždama, gyvenindama savo veiklą. Toliau dar noriu paminyti tris sritis, kur komisija jau pasiūlė mm, visapusiškos politikos priemonių kovoti su diskriminacija, pavyzdžiui, e, dėl e, lyties, kad būtų lygybė tarp vyrų ir moterių, toliau yra negalumo strategija, kad būtų kovojamas su diskriminacija dėl negalios ir toliau yra Romų integracijos strategija 2020 metų dėl e, to, kad nebūtų diskriminuojami Romai. Taigi yra tam tikros strategijos jau, kurios skirtos kovoti su diskriminacija nukritai prieš tam tikras asmenų grupės. Taigi parlamentas, manau, ir, ir šis komitetas teisingai tikisi, kad tikrai atėjo laikas e, pradėti dirbti dėl panašių priemonių, kurios būtų skirtos kovoti su diskriminacija prieš LGBT asmenis. Be to, prieš vasarą dar kai kas įvyko, kuomet Pagrindinių teisų agentūra pristatė savo ataskaitą. 11 valstybių narių lygy, lygybės ministrai išsakė paramą um, minčiai, kad reikia tokio veiksmų plano ES lygmenių. Taigi yra ir, ir labai rimtas politinis palaikymas uh, šio klausimu. Taigi jūs turite savo rankose pranešimo projektą, kuriame yra visų pirma įvertinama dabartinė situacija, koks yra palaikymas, kad būtų toks pranešimas, kad būtų reikalavimo tokio veiksmų plano plano. Taip pat yra išaiškinta, kodėl būtina turėti tokį veiksmų planą, kovoti su ksenofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Taip pat yra ES lygmenių bei valstybių narių lygmenių visos atitinkamos institucijos raginamos pradėti dirbti dėl tokio veiksmų plano. Ir man atrodo labai gerai, kad um, jau parlamentas pasiūlo tam tikrą projektą, kurio pagrindu būtų galima dirbti. Um, jums išplatintose dokumentuose dokumentuose iš sekretariato aš taip pat numačiau ir pakeitimus, kuriuos ketinu pateikti, nes, kaip žinote, pranešimai neturėtų būti pernelyg ilgi, taigi buvo aišku, kad rengiant pirmąjį projektą. Mm, E, ribota buvo ta, ta aprieptis, ką aš norėčiau pasiūlyti, tačiau kai galvojame apie įvairias rytis, kur e, reikia įgyveninti nediskriminavimo politiką, kaip pavyzdžiui, užimtumas, švietimas, sveikatos priežiūra, e, teisė burtis į asociacijas, toliau apsauga nuo neapykantą paremtų išpolių, toliau visos laisvės. Tai yra tos sritis, kur mes pasiūlysime konkretaus turinio būtent šiam veiksmų planui. Per savo pranešimą viskas jums yra išsiuntinėta elektroniniu paštu ir aš tikrai labai mielai išklausysiu šešėlinių pranešėjų pastabų dėl šio pranešimo projekto. Man atrodo, tokiamis temomis kai e, dar iš tikrųjų situacija kai kuriuose es valstybėse narėse yra kontroversiška. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad subsidarumo principas yra visiškai gerbiamas. Ir pakeitimuose konkrečiai yra kalbama apie ES komisiją ir ES agentūras. Prašau komisijos pateikti mm, pozityvių pavyzdžių, kurias matome iš ES, iš kai kurių valstybių narių, kad būtų galima tai parodyti visoms valstybėms narėms. Tai štai yra tokia pranešimo esmė. Ir aš toliau tikrai esu pasiryžusi konstruktyviai dirbti su visais šešėliniais pranešėjais ir noriu priminti visiems mums, kad kova su diskriminacija ir lygybės principų laikymasis yra mm, mūsų ES bendrai tvirtintos ir išpažįstamos vertybės. Taigi aš labai tikiuosi visų jūsų jūsų palaikymo dėl šio pranešimo. Ačiū, poniai Lunačiak, o dabar galime suteikti žodį nariams. Noriu pasakyti, kad 11 val. yra numatyti balsavimai, taigi bus įprastinė situacija. Turėkite omenyje, kad reikia mm, glaustai kalbėti, prašau jūsų bendarbiavimo laikantis numatyto tvarkaraščio. Pone Micolo, šešėlinė pranešėja šio klausimą, prašom. Ačiū, noriu padėkoti poniai Lunačiak už jos atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Man atrodo, kad tikrai yra žengiama daugmaž gera kryptimi, e, tikrai yra ir pasiremta visų e, frakcijų bendra rezoliucija iš praeitų metų. Kaip pana Lūnečiak pasakė, daug kas yra jau nuveikta šios rytėje, bet tikrai dar daug ką reikia padaryti, kad tikrai toliau mm, galėtumėm kovoti su diskriminacija prieš LGBT asmenis. Ir tikrai bus tokių sričių, kur mm, bus galima suformuoti platų konsensusą ir aš savo frakcijoje sieksiu mm, būtent to. Bet dar yra sričių, kurias būtų galima patobulinti. Yra kai kurie pakeitimai klausimai, kuriuose yra tam tikrų pasiūlymų, kuriuos, manau, būtų galima toliau padiskutuoti. E, sutinku su tuo, kad e, reikėtų daugiau dar nuveikti sprendžiančios klausimus konkrečiai, bet reikia nepamiršti ir to, ką pane Lunačiak pasakė dėl subsidiarumo. Mm, tekste turi būti aiškiai pasakyta, kad tikrai nebus e, saurinamos valstybių narių teisės, nebus perimta jūsų rytis. Kai kurios mintis gražiai atrodo popierį kompiuterį, bet galbūt kai kuriais atvejais jos pernelik biurokratinės yra ir neveiks praktikoje. Kai kurios kitos galbūt galėtų judėti labiau link pozityvios diskriminacijos, bet apie tai reikėtų gal daugiau dar padiskutuoti. Taigi, pirminė mano reakcija yra pozityvi ir aš manau, kad um, paieškojus kompromisu dar šiek tiek, tai tikrai mes galėsime parengti puikų dokumentą, kuris uh, tikrai pakeis situaciją šioje srityje. Oh. Ačiū, ponė Mets. Mesolai, ponas Mišel, šešėlinis pranešė šio klausimu vietoj ponios Sintelt. Nu, Ačiū pirmininkė. Labai trumpai Alde frakcijos vardu visų pirma noriu atsiprašyti už Sofiją Intvelt, kuri negalėjo šiandien būti posėdė, bet jūs tikrai žinote, kaip jautriai e, reaguoja visus šios klausimus. Taigi visų pirma noriu pasveikinti poną Lunačiak e, parengus tokį pranešimą. Aišku, kad Alde frakcija ją visiškai palaiko, nes tai yra puikus svarbus pranešimas. Be to, veiksmų plano pasiūlymas yra pateiktas ponios Intvelt ir Alde frakcijos. Uh, Tikrai labai siekėme tyrimo dėl veiksmų plano ir lybė komiteto pranešimo savo iniciatyvą, taigi mes labai džiaugiamės, kad tas tikslas pasiektas. Dabar dėl pagrindinių teisių, kaip pranešės, aš norėčiau pabrėžti, kad ir LGBT asmenų teisės buvo mano pranešime paminėtos. Taigi aš labai sveikinu ponę Lunačiek, taip pat ir poną Kešman ir visus kitus, kurie tikrai labai daug dirba, kad būtų apgintos pagrindinės teisės visų ES piliečių be jokių išimčių. Now let's go for Mrs. Frau. Ačiū, ponė Mišel. Ponė Ernst. Ačiū. Ponas Dejongas yra mūsų frakcijos šėlinis pranešėjas, bet negali dalyvauti posėdėje, todėl frakcijos vardu norėčiau už tai ką pasakyti. Pirma, mes labai džiaugiamės tuo, kad buvo paruoštas šis pranešimas savo iniciatyva. Tikrai senai jo reikėjo ir džiaugiuosi, kad dabar mm, yra pradėtos e, ruošti, e, ruošti šis veiksmų planas. Tai yra labai svarbu, nes homofobija ES mm, yra tikrai paplitusi ir tiesiog padėtis yra mm, kelianti nerimą. Mūsų patirtis, kuriant ES strategiją dėl Romų, rodo, kad yra labai svarbu priimti svarbiausius sprendimus. Žinoma, kad tai nėra ES teisės rytis, bet galime įvesti tam tikrus privalomas nuostatas, kurias vėliau valstybės narės turės įgyvendinti. Europos, Sąjung, Europos komisija, atsiprašau, turi parodyti, kad yra pasiruošusi žengti tokį žingsnį. Uh, Panašiai ir anksčiau kalbėjome, bet galų gale nieko nepadarėme, kad būtų Romai apsaugoti valstybėse narėse, taigi negalima daryti tos pačios klaidos. Nežinau, ar šitos nuostatos bus privalomos. Neužtenka vien tik tai surašyti tokių nuostatų, net jeigu jos yra labai geros. Reikia turėti galvoje, kad jos turi būti ir įgyvendinamos. Antra, dar vienas aspektas, kurį labai svarbu turėti galvoje ir mes e, pateiksime pakeitimą. Tai būtent, kad lyties klausimas turėtų būti aiškiai įvardintas. Reikia išsikelti prioritetus ir punktus, kuriuos reikia išgryninti, būtent, kad lyties aspektas būtų įtrauktas. Kitas klausimas - laisvė rinktis, susirinkti, susirikimo laisvė ir išraiškos laisvė. Uh, reikia ją minėti šiame dokumente, nes žiniaslaida vadina labai svarbu vaidmenį mm, šioje srityje. Žiniaslaida gali padaryti teigiamą arba neigiamą poveikį visuomenės nuomeniai. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Lunačiak su pristatytų pranešimu, kuris, man atrodo, yra tikrai labai geras pranešimas. Nemačiau dar pakeitimų, bet įsivaizduoju, kad ir pakeitimai bus tokio pat lygio kaip ir pranešimas, nes iš tikrųjų situacija yra puikiai pristatyta ir e, akivaizdu, kad veiksmų planas yra būtinas. Dešimt kartų um, keliamas šis klausimas ir, ir, ir kol kas tikrai nėra kokios reakcijos iš iš komisijos, tai labai neramina. Ir kaip ponia Lunačiek pasakė, 11, valstybių, 11 valstybių narių ministrai mm, sutarė šio klausimo, tai tikrai yra labai gerai, kad ir, ir parlamentas ėmėsi šio klausimo, artėjant kadencijos pabaigai. Mm, aš manau, kad iš tikrųjų mm, mūsų frakcija galės balsuoti už šį pranešimą ir kad, kad bus tikrai visų narių palaikymas. Ponas Murajas, jūs irgi prastė žodžio. Ačiū. Aš kalbėsiu pono Kašmano vardu, nes kaip ir kiti sakė, jisai dalyvavo ruošiant šį pranešimą ir jį tikrai palaiko. E, Pone Lunačiak pristatė pranešimą, kuris rodo, kuris atspindi tai, kad reikia atsako iš, iš, iš šią problemą, tikrai reikia veiksmų plano. Viena iš pamokų, kurią reikia išmokti, jūs jau minėjote Romus ir Romų strategiją. E, Teisinė bazė dėl diskriminacijos yra pakankamai solidi, bet jos įgyvendinimas stringa. Ir dabar esame tokioje padėtyje, kur kalbame apie subsidiarumą, apie nediskriminavimą, apie paslaugas ir prekes. Reikia labai aiškiai kalbėti ir pasakyti, kad mums reikės lygybės ministrų palaikymo mums reikės palaikymo ir jiems reikės mūsų palaikymo, nes e, tai nėra šiaip kažkoks kosmetinis dokumentas, reikės politinio palaikymo. Ir ta atsako grupė rodo, jog mums tikrai reikės stipraus palaikymo ir mūsų frakcija tikrai stipriai palaikys poną Kešmeną, pagrindinį pranešėją ir visus kitus. Šešėlinį pranešėją ir visus kitus. Pirmininkas, ačiū. Ponas Bronks irgi parašė žodžio. Ar dabar mano eilė? Taip. Įvairių įsitikinimų žmonės, nesvarbu, ar, ar, ar jų kokios politinės, socialinės pažiūros, neturėtų, prie jos neturėtų būti taikomas smurtas ar išnaudojamas. Jie turėtų būti, su jais turi būti elgiamasi vienodai, ypač kalbant apie įsidarbinimą. Buvo kalbama, kad reikia kampanijos prieš homofobiją. Homofobija yra įsitikinimas, požiūris, bet reikia keisti ne požiūrį ar įsitikinimą, reikia keisti pagarbos trūkumą įvairiausiems žmonėms. Čia yra ne valstybės, ne viršvalstybinių institucijų kompetencija keisti tą požiūrių, keisti tą e, pagarbos trūkumą, patys žmonės turėtų keistis. Jau anksčiau šiame komitete buvo kalbama, kad Vatikanas yra kaltas dėl to, kad yra tiek neapykantos, kalbant apie tos pačios lyties santokas. Ar tikrai mes cituosime religinių vadovų e, pasakytas kalbas? ar mes cituosime tas knygas, kurios LGBT atstovams atrodo įžeidžios. Jei taip darysime, e, rizikuojame, kad kils dar didesnis susipriešinimas. Išraiškos laisvė yra labai svarbi, ypač tada, kai kalbame apie įstatymą, kuris susijęs su litiškumu. Ar tikrai svarbu kad iš tikrųjų kiekvienas žmogus galėtų aiškinti, ką, kokia yra jo lytinė mm, orientacija. Čia jau yra kitas klausimas. Bet yra labai svarbu užtikrinti visiems laisvės, laisvę susirinkti ir, ir išaiškos laisvę, žodžio laisvę, ne tik tai šiuo klausimu, bet visais klausimais. Daug valstybių narių yra pažeidusios žodžio laisvę kai kurios valstybės narės e, E, draudžia, sus, draudžia burtis, pavyzdžiui, drausdamos net ir partijoms dėl tam tikrų priežasčių burtis ir apie tai dažnai nėra kalbama. Pirmininkas, ačiū. E, turime komisijos atstovą. Ar komisijos atstovas norėtų pakomentuoti kolegės Lunačiak pranešimą? Prašom, žodis jums. Labas rytas, e, su Gonsalės dirbu. E, nediskriminavimo politikos mm, skyriuje. E, teisingumo generalinėme direktorate noriu padėkoti poniai Lunačiak už pranešimą, nes e, mus neramina tie patys aspektai kaip ir lybė komiteta, būtent kova su diskriminacija e, lyties pagrindu mūsų mūsų institucija lygiai taip pat nori padaryti įtaką šioje srityje ir jeigu dabar pasakysiu, kad šitas dokumentas yra nukreiptas teisinga kryptimi, tai būtų toks pareiškimas, kuriam aš neturiu mm, įgaliojimų, bet negaliu pasakyti ir kad šis pranešimas yra blogas. Kaip žinote, toks veiksmų planas, jo prieimimas būtų politinis sprendimas. Negalėdamas pateikti tokio pareiškimo, visgi norėčiau šį bei tą pakomentuoti, tos punktus, kurie mano nuomonė yra labai svarbus. Pirma, komisijos mandatas, komisijos um, mandatas jau eina į pabaigą ir jeigu teisingai suprantu, gali būti priimtas šis dokumentas iki kovo, kovo mėnesį. Ir dabar mes jau žiūrime į ateitį. Mes konsultuojame su valstybėmis narėmis, pilietinė visuomenė apie tai, ką reik, kokiam kokias politikas reikėtų vystyti ateinančiais metais. Ir LGBT klausimas, žinoma, yra dalis tų, tų gairių, tų, tų sričių. Manau, manau, kad šitas dokumentas atsirado pačiu laiku, nes jisai tap šio proceso dalimi ir manau, kad tai bus puikus palikimas šio komiteto, jo darbo per visus šiuos metus, nes šis dokumentas yra daug daugiau nei politinis teiginys, politinis pareiškimas, e, pilnas pasiūlymų, tokių pasiūlymų, bet nekomentuosiu jo turinio, nes man e, būtų sudėtinga tris tokius pareiškimus. Ir paskutinis dalykas, daug kolegų minėjo, tai būtent bendros atsakomybės klausimas. Šiame dokumente yra apie tai kalbama, bet ne tik komisija turėtų imtis veiksmų valstybės narės turi gerti subsidiarumo, mm, mes turime gerti subsidiarumo principą teisingai, bet mums reikia ir politinės valios ir ne tik tai tom tose 11 valstybių, kurios reikalauja imtis veiksmų, bet ir kitose 17, kurios nieko nesako, nes kitu atveju, jeigu mm, ES ar komisija mm, bendradarbiaudama išleis šį dokumentą, patvirtins šį dokumentą, jis bus toks gana vienapusiškas. Taigi manau, kad tik tai dirbdami kartu mes įveiksime šį iššūkį ir būtinai turėsime pasiekti, pasibelti į visas valstybės narės, kad turėtumėm pakankamai bendradarbių Europos Sąjungoje ir dėkojame parlamentui ir dabar Mums reikia užsitikrinti pakankamą palaikymą iš valstybių narių. Dėkoju už šį pranešimą. E, jis palaiko gyvą šią temą, o tai yra labai svarbu. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar grįžime pas, vėl kreipsimės į pranešėją, ponę Lunačiak. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo to, ką pasakė komisijos atstovas. Pirmininkas, atsiprašau, tie, kurie e, renkatės į salę, prašome tyliai tai daryti, nes dabar šneka pranešėja. Pranešėja, ačiū. Norėčiau pirmiausia atsakyti komisijos atstovui. Dėkoju už jūsų komentarus, ypatingai už paskutinius e, žodžius kai jūs pasakėte, kad jau yra pakankamai nemažai palaikymo tokiai strategijai ar tokiai veiksmų planai, tikriausiai komisijoje, parlamente, pilietinėje visuomenėje, kai kuriuose valstybėse narėse, bet žinoma, ta grandinės dalis, kurios rūksta, yra kitos valstybės narės, kurias reikia įtikinti ir tikiuosi, kad mes tai darysime visi kartu. Džiaugiuosi, kad Mm, suprantu, kad jūs sakote, jog negalite dabar pateikti pareiškimo oficialaus ir žinau, kad komisija dabartinė ir, ir, ir, ir sekanti, saugodama sutarčių įgyvendinimą, toliau dirbs su parlamentu ir per kitą kadenciją. Taip pat norėčiau atsakyti ir šešėliniams pranešėjams ir jų atstovams, kurie sakė savo nuomonę, man džiugu girdėti, kad yra gana platus palaikymas dėl, dėl, dėl, dėl šio klausimo, dėl šio pranešimo turinio. Ir poniai Micolai ir kitiems galiu pasakyti, kad iš tikrųjų subsidiarumas, klaus, subsidiarumo principas man yra labai svarbus, bet reikia teisingai viską išdėlioti šiame dokumente, teisingai sudėlioti uh, akcentus. Kalbėjote apie tai, kad reikėtų konkrečiai kalbėti ir apie lytį, apie lesbiečių problemas tam tikrose sritise ir žiniasklaidos vaidumuo. Tikrai sutinku, kad yra labai svarbu, nes labai dažnai žiniasklaida kalba tik apie LGBT asmenų gyvenimą tik tai tada, kai yra problemų, bet nekalba apie tai, kas vyksta gerai. Ir manau, kad uh, tikrai žiniasklaidos vaidmenį reikėtų įtraukti į šitą pranešimą. Dar buvo trumpas pasisakymas dėl, atrodo, pono Bronso. Mes čia nekalbame apie religinius įsitikinimus, mes kalbame apie ES piliečių pagrindinių teisų įgyvendinimą ir viena iš šių teisų yra gyventi, kad, kad žmonės gyventų Mm, turėtume vienodas teisės ir kad būtų įgyventos visos teisės, kurios yra joms užtikrintos mm, sutartyse, susitarimuose. Norėčiau padėkoti šiandien pranešėjams, sekretariatui, LGBT grupiai, e, savo mm, padėjėjams, mes puikiai bendradarbiavome ir būtent tas bendradarbiavimas padėjo sukurti veiksmų, kuris LGBT asmenims parodys, kad ES kūrė e, tokią aplinką, kurioje jie galėtų gyventi be baimės. Tai yra labai svarbu. Pirmininkas, ačiū ponė Lunačiak, ačiū už jūsų darbą, už pranešimą, už pasisakymą, už apibendrinimą. Ir panašu, kad diskusija kol kas baigta šio klausimu. Ir dabar norėčiau pranešti, kad pakeitimus galima teikti iki lapkričio 18 dienos 12 valandos. Visi pasižymėjote? Pakeitimus galima teikti iki 18, lapkričio 18 dienos. Taigi tiek ir dabar pačiu laiku pradėsime balsuoti. Pirmiausiai, balsuojant reikia susikaupti. Pirmiausia, elektroninės kortelės. Nereikia nepamiršti elektroninių kortelių. Kas neturi elektroninių kortelių, prašau duoti kokį ženklą, kad galėtumėm suskaičiuoti rankas. Pakelkite rankas. Prašau kelti rankas. Kiekviena frakcija turi turėti tam tikrą skaičių narių, kurie gali balsuoti tos frakcijos vardu. Pone Danoka neturi kortelės. Jūs kelsite ranką. Gerai, pone Romero, irgi kelsite ranką. Kas neturi elektroninės kortelės, prašau duoti ženklą. O visi kiti jau pasiruošę? Visos frakcijos gavo balsavimo sąrašus. Jei taip, tada pradėkime. The vote here. Taigi. Taigi, balsuosime visą pusvalandį. Dešimtas darbo atvarkės klausimas. Trečių šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslininkų tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginimo ar netlyginamo, stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo OPR programoje tikslai sąlygos nauja redakcija. Cecilija Vikstrom yra pranešėja. Balsuosime dėl pranešimo projekto, dėl peržiūrėtos, dėl direktyvos naujos redakcijos. Ir dėl pradedamų dėrybų. Pone Vikstrom, ar norėtumėte pasisakyti, jei ne, tada pradėsime balsuoti pagal balsavimo sąrašą. Pradedame. Pirmiausiai, antras straipsnis, kas už. Jūri, atsiprašau, jūri pakeitimas, antrasis, kas už, prieš, susilaiko, susilaiko, atmesta. Užimtumo 13 pakeitimas už. Čia balsuosime dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 66 pakeitimas už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuosime elektroniniu būdu. Pirmininkas sakė 16, atsiprašau, 66, ne 16. 66 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 15 už, 31 prieš, aiškiai prieš, aiškiai atmesta, bet nemačiau. Taigi atmesta 67 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 68 už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 69 už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, atsiprašau, sako pirmininkas, penktas už prieš susilaiko priimtas, penkioliktas už prieš susilaiko atmestas. Užimtumo 16. Dvi balsavimas dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Užimtumo komiteto 17 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 18 pakeitimas už, prieš prieš susilaiko priimtas. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 72 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Dabar 71 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas Man atrodo, kad neaišku. Patikrinkime. 71 pakeitimas, pradedame balsuoti. Closed. Baigiame balsuoti. 14.31 atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 73 už, prieš, susilaiko, priimtas. 21 už, prieš, susilaiko, atmestas. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko, atmestas. 76 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 24 už, prieš, susilaiko, atmestas. Užimtumo 25 už, prieš, susilaiko, atmestas. Užimtumo 26 už, prieš, susilaiko, atmestas. 77 už, prieš, susilaiko, atmestas. 28 už, prieš, prieš, susilaiko, atmestas. 29 už, prieš, susilaiko, priimtas. 27 už, prieš, susilaiko, priimtas. Užimtumo 28 dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimtas. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmestas. Aštuntas pakeitimas. 881 kartu balsuojame. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Užimtumo 29. Atkrenta, nes balsavome už ankstesnius. Dabar pername prie užimtumo 30. Už, prieš, susilaiko, atmestas. Užimtumo 31 už, prieš susilaiko atmestas. Užimtumo 32 už, prieš susilaiko atmestas. 82 už, prieš susilaiko priimtas. 83 už, prieš susilaiko atmestas. 84 už, prieš susilaiko atmestas. Užimtumo 33 už, prieš, susilaiko, atmestas. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 34 užimtumo už, prieš, susilaiko, atmestas. 86 už, prieš susilaiko priimtas. 67 už prieš susilaiko atmestas. Trečias kompromisas už prieš susilaiko priimtas. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 92 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmestas. 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 5 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 6 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Periname iš karto prie užimtumo 41, kas už, prieš, kas užim, e, už užimtumo 41 pakeitimą prieš susilaiko priimtas. Dabar periname iš karto prie 21 pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimtas. Dabar iš karto 106 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas, 107 už prieš susilaiko priimtas priimta. 108 už, prieš, susilaiko, priimtas. 109 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Užimtumo 45, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Septintas kompromisas – Balsuosime dalimis, prašė EPP frakcija. Taigi balsuosime du kartus. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar užimtumo 47 pakeitimas. Užimtumo 47. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 113 už prieš susilaiko atmesta. 23 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 114 pakeitimas ne, šis atkrito. Dabar aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Periname iš karto prie devinto kompromiso. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 150 tikriausiai pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atrodo atmesta. 30 pakeitimas už. Prieš susilaiko. Susilaikas. Ne, atkrenta. 31 taip pat atkrenta. Ne, panašu, kad 31 neatkrenta. Taigi, 31 pakeitimas. Už prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtasis kompromisas balsuojama dviejomis dalimis. Pirma dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaiko taip pat patvirtinta. Dabar 1, 5, 3, jeigu neklystų, už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 33 už. Ne, 154. Panašu, kad jis buvo priimtas. Tada patikrinkime 153. 153. Pradedame balsuoti. 153. Dabar balsavimas baigiamas. Ne, vis dėlto tas pakeitimas yra atmetamas. Tad periname prie 154 už, prieš, susilaiko, priimta. Tikriname dar kartą. 154. 154. Pakelkite rankas taip, kad matyčiau. 154. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 26 e, už, 24 prieš e, priimta. Dabar 33 už, prieš susilaiko priimta. 155 už, prieš susilaiko priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta. 35 už, prieš susilaiko priimta. 157 už, prieš, susilaiko priimta. Dabar kompromisas, balsuojame dalimis, pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko priimta ir antroji 11 kompromiso dalis už, prieš, taip pat priimta. Dabar pereiname prie 162 už, prieš, susilaiko priimta. 163 ir taip pat e, užimtumo 52 yra identiški pakeitimai, balsuojame kartu. Už prieš susilaiko abu atkrenta. Vienas buvo atsimtas, dabar 37-asis už prieš susilaiko priimta. 38-asis pakeitimas, tai yra kalbinis pakeitimas. E, dabar 39-asis už prieš susilaiko, atmesta, e, užimtumo vienas, už, e, prieš, susilaiko, atmesta, keturdešimtas, už, prieš, susilaiko, priimta, keturdešim pirmas, už, prieš, susilaiko, priimta, keturdešim antras, už, prieš, susilaiko, priimta, keturdešim trys, Lingvistinis pakeitimas, 40, atsiprašau, antras užimtumo, Už, prieš, susilaiko, atmestas. Užimtumo trečias. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Užimtumo 44. Ne, vis dėlto 40, tiesiog 44 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar užimtumo ketvirtasis. Už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar 45 pakeitimas, kas balsuojate už, prieš, susilaiko, priimta. Užimtumo penktasis, už, prieš, susilaiko, atmestas. 46 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, atmestas. 47 už, prieš, susilaiko, priimtas. 47 už, prieš, susilaiko, priimtas. 48 už, prieš, susilaiko, atmestas. 50 už, prieš, susilaiko, priimtas. Užimtumo šeštasis už, prieš, susilaiko, atmestas. 12 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 53 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisinis balsuojame dviem, dviem dalimis, balsuojame dėl pirmosios. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, taip pat priimta. Dabar užimtumo devintasis pakeitimas už. Prieš susilaiko atmestas. Keturioliktas kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. Penkioliktasis kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. Dabar užimtumo dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, e, atmesta. Dabar 61 pakeitimas, kad balsuojate už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar antrasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 62 pakeitimas. Kas, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 63 pakeistimas. Ar būtų galima balsuoti elektroniškai dėl 62-ojo? Taip, žinoma, galima tai padaryti. Tad 62-asis pakeitimas. Tikriname balsų skaičių. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Kokie rezultatai? 28 prieš 23 už pakeitimas atmestas. Kągi judėkime į priekį. 63 pakeitimas. Panašu, kad galbūt antrąjį pakeitimą būtų patikslinti, kyla tam tikrų abejonių. Tad ar galime balsuoti dėl antrojo pakeitimo dar kartą? Antrasis pakeitimas balsuoti pradedame. Balsuokite. Dabar balsavimas baigtas. 35 prieš, 17 už, pakeitimas atmestas, taip ir sakiau. Dabar grįžkime prie 63-ojo, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 64-asis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar užimtumo dvyliktasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir 65-asis, kad balsuojate už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto, dėl viso pakeisto teksto, bus balsuojama elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 48 už, prieš 3, vienas susilaikė, dėkiojame poniai Vikstrom. Ne, vis dėlto 49 balsai už, nes dar du žmonės balsavo pakeldami rankas. Pone Habero, ar jūs taip balsavote elektroniškai ar ne? Dabar dėl mandato. Balsuojame dėl mandato pradėti dėrybas. Pradedame balsuoti, balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. 47 balsai už, 48 su ponios Danokos balsu. Vis dėlto 49 iš viso už, vienas prieš ir nei vienas susilaikiusiojo. Tad tokie rezultatai. Dabar norėčiau sutikti po, žodį poniai Vikstram. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį rengiant šį dokumentą nes mandatas jau artėja prie pabaigos ir tikrai e, akivaizdu, kad susidūrime su nemažai problemų e, rinkdami komandą, tačiau kai tai pavyko padaryti, tikrai dirbame sunkiai. E, ir labai norėčiau taip pat padėkoti Marijai iš sekretariato, ji buvo tikra žvaigždė, Taip pat, e, kalbant apie politikos patarėjus, apie šešėlinius pranešėjus, noriu pasakyti, kad buvo tikras malonumas dirbti su jumis visais, tad nebejoju, kad šis pranešimas bus itin naudingas, kalbant apie e, europinį klėstėjimą ir augimą. Tikrai galime savimi didžiuotis. Ačiū. Thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Vikstrom. Ačiū, ponė Vikstrom. Ačiū už jūsų padėkos žodžius skirtus sekretoriatui. O dabar judėkime į priekį. Jeigu norite išeiti iš salės, padarykite taip, nes mes dar norėtume tęsti darbą. Okay. If I may have your attention. Kągi, ar galėčiau paprašyti jūsų dėmesio, nes reikia susikoncentruoti ties darbu ir judėti į priekį. Perikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Jis yra susijęs su Europos arešto orderiu ir peržiūra. Pranešėjas, e, pranešėja ponė Sara Latford ir kalbant apie Europos arešto orderio pamatinį sprendimą. Jis buvo priimtas 2002 metais. Tai buvo vienas svarbiausių e, teisinių instrumentų e, istorijoje, kalbant apie teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Tai tikrai buvo labai svarbus pasikeitimas. Tai itin patobulino tą sudėtingą ekstradicijos sistemą, taip pat sutrumpino e, E, įvairias procedūras, taip pat padidino veiksmingumą, e, pagrindinių teisų užtikrinimą. Na ir dabar yra parengtas iniciatyvinis pranešimas, kuris bando nustatyti priemonės, kaip būtų galima pagerinti tą teisinę sistemą. Tad dabar sutiksiu žodį pranešėjai poniai Latford, o tada galėsime surinkti diskusijas. Tad ponia Latford, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kaip jūs teisingai pasakėte, E, tai yra e, nuomonė savo iniciatyva e, dėl Europos arešto orderio. Ir labai džiaugiuosi, kad buvau paskirta pranešėja. Labai džiaugiuosi ir šešėlinių pranešėjų darbo kokybę, nes jie turi patirties kitose e, baudžiamojo teisingumo sritise. Ir su baudžiamojo teisingumo klausimais aš e, jau senokai susipažinusi pastarosius keletą metų e, dirbu šioje srityje. Taip pat rengiau pranešimą dėl procedūrinių kelio gairių, taip pat e, ten buvo kalbama apie teisę gauti vertimą raštu ir vertimą žodžiu, vykstant baudžiamajam procesui. Tad kalbant apie Europos arešto orderį, Jis yra labai svarbus. Šioje srityje vyko du susitikimai su šešėliniais pranešėjais, taip pat ALDE grupės e, posėdis. Jis buvo surinktas prieš porą savaičių ir mano nuomonė buvo įtin naudingas. Ant trečiasis susitikimas su šešėliniais pranešėjais vyks rytos, rytoj. Ir kalbant apie tą teisėkuros iniciatyvą, kuri yra tam tikra Lisabono sutarties naujovė, kalbant apie Europinės pridėtinės vertės aspektą. Kalbant taip pat apie tą iš ankstinį tyrimą, buvo paskirti du ekspertai. Anan Dubei, kuri yra teisininkė dirbantį Junktinėje karalystėje, dirbantį su ekstradicijos klausimais ir turi labai daug patirties baudžiamosiose bylose, ypač kalbant apie ekstradiciją, taip pat profesorė Ann Wenberg. Ji dirba Briuselėje, e, Europos studijų institute, viename iš universitetų ir taip pat koordinuoja ECLANT tinklą ir E, abi šios ponės dalyvaus mūsų šešėlinių pranešėjų susitikime rytoj, pristatys preliminarius rezultatus. Ir kaip teisingai minėjote, Europos arešto orderio pamatinio sprendimo tikslas buvo užtikrinti greitesnės procedūras e, bei e, užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas ir asmenys būtų tinkamai nuteisti. Buvo transformuota senoji sudėtinga ekstradicijos procedūra ir buvo pasirinkta kita sistema, perdavimo sistema, taip pat buvo remtasi tarpusavio sprendimais. Ir reikia pasakyti, kad Europos arešto orderis užtikrina paprastesnį asmens perdavimą iš vienos valstybės į kitą, yra nustatyti konkretus laiko terminai Taip pat yra nurodytos priežastis, dėl kurių gali būti atsisakoma perduoti asmenis. Tad tikrai dabar priemonė yra daug efektyvesnė, ji užtikrina, kad tos atviros sienos egzistuojančios ES e, nebūtų e, priemonė tiems asmenims, kurie siekia išvengti teisingumo. Taip pat, kalbant apie greitą asmenų perdavimą, yra užtikrinama, kad asmenys nebūtų įtin ilgai sulaikomi e, ir neturėtų ilgai laukti ekstradicijos. Tad tikrai Europos arešto orderis dauguma aspektų yra sėkmės pavyzdys. Ir kalbant apie tą abipusio pripažinimo principą taip pat galima pasidžiaugti rezultatais. Vis dėlto kyla nemažai problemų ir kai kurios iš jų yra susijusios su prastu priemonės įgyvendinimo. taip pat su tam tikrą kintančią geometriją tarp valstybių narių ir tikrai galima išplėsti tas problemas įmantis įvykdymo užtikrinimo priemonių, kurios yra numatytos Horizontas 2013 programoje. Na ir kalbant apie tuos svarbiausius aspektus, reikia pasakyti, kad Europos arešto orderis yra susijęs su aiškiai apibrieštomis laiko ribomis, jos yra labai svarbios, kalbant apie tai, jog reikia sumažinti laukimo laiką, taip pat apie įkalinimą iki teismo proceso. Tačiau kyla problemų kalbant apie tų laiko terminų laikymasi pagal pamatinį sprendimą ir kalbant, pavyzdžiui, apie vertimą raštu, apie Europos arešto orderių vertimą, apskritai nėra numatytos jokios laiko ribos, tad tai sukelia nemažai praktinių problemų tarp valstybių narių. Dar vienas svarbus aspektas susijęs su išduodančiaja valstybė nare, e, kai yra išsiunčiamas asmuo į gimtąją valstybę narę. Ir kalbant apie tą bendrąjį sulaikymo laikotarpį, reikia pasakyti, kad reikia čia šiuo atveju atsižvelgti į sulaikymą, sulaikymo laikotarpį ir kitose valstybėse narėse, tačiau kalbant apie e, teisininkus, jų nuomonė, jie teigia, kad tai nėra įgyvendinama ir tas laikas, kuris yra praleistas prieš prasidedant teismo procesui, dažniausiai į tą laiką nėra atsižvelgiama. Tad, kalbant apie 26 straipsnio pirmąją dalį, e, pamatinėme sprendime jis tikrai nėra veiksmingai įgyvendinamas. Tad tai yra vos pora pavyzdžių susijusių su tuo, jog trūksta Europos arešto orderio nuostatų įgyvendinimo, yra ir kitų trūkumų pamatinėme sprendime, pavyzdžiui, nuostatos susijusios su laiko terminais nenusako, ar tie laiko terminai apima ir apeliacijos procedūrą. Ir kai kuriuose valstybėse narėse apskritai nėra tokios teisės pateikti apeliaciją. Dar vienas svarbus aspektas susijęs su pagrindinių teisių apsauga tai yra su abipusio pasitikėjimo principu, taip pat su abipusio pripažinimo principu. Na ir kalbant apie pirmąją straipsnę trečiąją dalį, tai taip pat apie dvyliktąją konstatuojamąją dalį, ten yra kreipiamas į valstybės narės, raginama laikytis pagrindinių ES teisės aktų, tačiau nėra minimos atsisakymo priežastis, tad kai kurie e, E, kalbant apie teismų sprendimus, e, jie teigia, kad trūksta informacijos pomtinėme sprendime šiuo klausimu ir jie veikia remdamiesi vien ES žmogaus teisų konvencijos pagrindu. Ir ten taip pat yra nuostatos susijusios su tinkamo teismo proceso užtikrinimu. Ir manau, kad kalbant apie Europos Sąjungą, kuri turėtų būti pagrista bendrais baudžiamojo teisingumo standartais, žmogaus teisų standartais, panašu, kad mums trūksta priemonės, kuri padėtų užtikrinti aukštesnius standartus, negu numatyti Europos žmogaus teisų konvencijoje. jau beveik baigėsi dėrybos dėl Europos tyrimo orderio. Ir tas orderis yra labai susijęs su įrodymais, o ne su asmenų perdavimu. Taip pat su taryba buvo dėrėtasi dėl pagrindinių teisių atmetimo priežasčių ir dabar perskaitysiu konkrečią formuluotę. Yra pag grįsta informacija tikėti, kad ta tyriamoji medžiaga, kuri įtraukta į Europos tyrimo orderį, yra susijusi su, straip, su sutartie šeštuoju straipsniu bei ES pagrindinių teisių hartyje. Ir panašu, kad toks sustarimas yra tam tikras precedentas susijęs su abipusio pripažinimo principu. Uh, Na, kyla problemų ir su papildomos informacijos gavimu, jeigu vykdančioji institucija to pareigalauja. Tačiau taip pat trūksta galimybių gauti platesnį informaciją apie teisinę padėtį išduodančioje valstybėje narėje. Tad reikėtų pasinaudoti e, egzistuojančiamis priemonėmis, tokiamis kaip Europos teisminės tinklas. Ir kaip suprantu, prokurorai galėtų pasinaudoti tą informaciją, taip pat būtų galima įkurti tam tikrą kontaktinį centrą kiekvienoje valstybėje narėje, e, į kurį būtų galima nukreipti klausimus susijusius su Europos arešto orderiu. Tad siūlytume įsteigti tą Europos arešto orderio e, teisminį tinklą. Aš taip pat turėjau galimybę daugiau sužinoti apie šį rengiamą projektą. Nemažai problemų kyla ir dėl to, e, kad kalbant apie šiandieną informacinę sistemą bei perspėjimų sistemą, ji ne visada tinkamai funkcionuoja. Tad e, pamatinis sprendimas nesprendžia to klausimo susijusio su tuo, e, kaip tokių perspėjimų sistema būtų susijusi su Europos arešto orderiu ir kaip tokiu atveju būtų elgiamasi, jeigu vykdančioji institucija nepripažintų to Europos arešto orderio. Gali nutikti ir taip, kad asmo negalės keliauti, net jeigu tas e, tam Europos arešto orderiu nebus pritarta, jis bus atmestas. Ir yra žinoma jau tokių atvejų, kai taip nutiko. Tad kalbant apie tą orderių e, abipusį pripažinimą. Galbūt taip pat būtų galima numatyti kažkokią sistemą susijusią ir su tų arešto orderių ne, nepripažinimu. Na ir dar vienas svarbus aspektas susijęs su Europos arešto orderio naudojimu tada, kai mm, tai yra susijęs su baudžiamojo proceso įgyvendinimu, vis dėlto trūksta tikslesnės informacijos, ką reiškia tas e, baudžiamasis procesas. Vieni teigia, kad Europos arešto orderis ne visada yra tinkamai panaudojamas ir asmenys yra suimami, e, nors tiesiog norima juos apklausti kaip liudytojus, arba jie yra apklausiami tyrimo stadijoje, tačiau tai nėra pagrindinis Europos arešto orderio tikslas. Tačiau tikimės, kad ta problema bus išspręsta, e, naudojant Europos tyrimo orderį. arba naudojant iškvietimo į teismą procedūrą, vykdant iki teisminio tyrimo procedūras. Taip pat yra dar viena svarbi problema susijusi su neproporcingu Europos arešto orderio naudojimu. Tai taip pat susijęs su tuo, kad būdžiamojo teisingumo sistemos e, valstybėse narise nėra suderintos, yra nemažai skirtumų, e, būdžiamosios teisės principai skiriasi. Ir Aldi grupė Aldi grupė išklausė įdomų pristatymą, kurį pristatė vienas iš Lenkijos atstovų. E, ten buvo kalbama apie tam tikrus konstitucinius pasikeitimus, kurie yra vykdomi. Ir Lenkija buvo patiktas kaip pavyzdys, kuris sprendžia nemažai su Europos arešto orderiu susijusių klausimų. Taip pat tas teisėtumo klausimas yra itin svarbus. Na ir dabar yra keičiami teisės aktai siekiant nustatyti tą Europos arešto orderio svarbą, kalbant apie teisingumo įgyvendinimą. Na ir komisija taip pat bando spręsti šią problemą. Buvo parengta ataskaita, kalbant apie Europos arešto orderio įgyvendinimą, tai buvo padaryta 2011 metais. Taryba taip pat parengė gairias, tam tikras rekomendacijas. Taip, galbūt šiokios tokios įtakos, teigiamos įtakos ir buvo, tačiau nepakankamai. Ir kalbant apie Europos tyrimo orderį, Už tai norėčiau padėkoti ponui Melau, kuris yra pranešėjas, rengiantis pranešimą Europos tyrimo orderio klausimų. Buvo numatyta įtraukti proporcingumo patikrinimą, kalbant apie sąlygas numatytas Europos tyrimo orderio išdavimui. Na taip, kol kas tai dar dar nėra įgyvendinimo stadijoje ir kai kurie iš kolegų teigia, kad labai svarbu tą proporcingumo testą numatyti ir įgyvendinimo fazėje. Tačiau komisija mano, kad tai netitinka pamatinio sprendimo nuostatų. Vis dėlto realybė yra tokia, kokia yra. Na ir dar norėčiau paminėti keletą aspektų, bei problemų susijusių su Europos arešto orderiu, nes kalbant apie tą e, Europos Sąjungos e, baudžiamojo teisingumo situaciją, tikrai dar yra nemažai trūkumų, nemažai spragų. Ir kalbant apie komisijos 2011 metais parengtą žalėje knygą, e, dėl ikiteisminio sulaikymo bei e, sąlygų kalėjimuose nebuvo e, jokių politikos krypčių suformuota ar imtasi konkrečių veiksmų, tai tikrai nemažai asmenų praleidžia ilgą laiką suimti, e, laukdami, kol bus pradėtos teisminės procedūros ir neretai tos sulaikymo sąlygos yra įtin prastos. Na ir dabar, kalbant apie nacionalinius teismus, neretai jie atmeta Europos arešto orderio prašymus, remdamiesi e, tomis sąlygomis, kurios yra sudarytos kalėjimuose. Panašas atvejis dabar yra ir bus pateiktas ir Junktinės karalystės aukščiausiajam teismui. Tai tikrai problemų kyla nemažai. Be to anksčiau kalbėjau apie Europos e, teisminį tinklą ir galbūt reikėtų specialaus Europos arešto orderio tinklo, kuris būtų naudingas. Tačiau trūksta panašaus e, tinklo e, advokatams. Na taip yra panašių priemonių, tačiau tai nėra tie formalūs uh, instrumentai, kurie yra reikalingi gynybos advokatams. Na ir dar viena problema, kuri iškilo, yra susijusi su netinkamai nustatoma asmenų tapatybė, kai asmenys yra sulaikomi pagal Europos arešto orderį ir niekas neprisima atsakomybės už tai. Nei ta išduodančioji valstybė narė, nei e, vykdančioji valstybė narė, nei vienas nenori prisimti atsakomybės, kalbant apie tokius atvejus, taip pat apie kompensacijos išmokėjimą. Ir tai yra tikrai labai didelis teisingumo pažeidimas. Ta tokie būtų e, pagrindiniai trūkumai, pagrindinės problemos. E, e, kai kuriuos iš jų galima išspręsti užtikrinant įgyvendinimą, taip pat galbūt galima parengti kelio gyres dėl procedūrinių teisių, pavyzdžiui, dėl teisės turėti advokatą taip pat gauti teisinę pagalbą toje išduodančiojoje valstybėje narėje. Yra ir kitų priemonių, kurios galėtų padėti užtikrinti tinkamą Europos arešto orderio naudojimą. Ir vienas iš jų yra EIO, tai yra Europos tyrimo orderis Ir tikrai galima rengti tokias priemonės, kaip pavyzdžiui videokonferencijos laikinas e, perdavimas. Ne visada būtina išduoti Europos arešto orderį. Taip pat yra Europos priežiūros orderis. Tai yra priemonė, kuri turėtų tapti svarbi kalbant apie e, laiko, kuris praleidžiamas e, e, sulaikime iki teismo sprendimo, taip pat kalbant apie tas abipusio pripažinimo priemonės susijusias su probacija. Tad tai yra tik keletas tų priemonių ir jeigu valstybės narės imtų jas įgyvendinti, tikrai būtų galima pasiekti rezultatų. Tačiau kalbant apie Junktinės karalystės vyriausybės sprendimą įtraukti Europos priežiūros orderį į sąrašą priemonių, kurias ketinama įgyvendinti. tačiau kalbant apie tas bandomąjį laikotarpį priemonės, jos nebuvo įtrauktos. Vis dėlto galbūt bus tai padaryta. Nes visos šios priemonės tikrai gali padėti sumažinti tą e, naštą, kurį tenka Europos arešto orderiui. Ir kalbant apie tą strateginį sprendimą, kurį turės priimti e, šešėliniai pranešėjai, aš jau artėjau prie pabaigos. Tad tie strateginiai sprendimai, kuriuos turime priimti, yra susiję su tuo, ar mes prašysime teisėkūrinių pasikeitimo, ar vis dėlto norėsime atverti tą Europos arešto orderį ir jį pakeisti. o galbūt reikėtų horizontalių abipusio pripažinimo priemonių, o gal tiesiog tam tikrų veiksmų, kurie padėtų užtikrinti, e, kad bus pašalintos tos spragos susijusios, pavyzdžiui, su sulaikimu iki teismo ar įkalinimo sąlygomis. Tai tikrai yra nemažai problemų susijusių su Europos arešto orderiu ir nesinori grįžti prie seniau vyravusios tvarkos susijusios su ekstradicija, su uh, tais laiko terminais, tad tikimės, kad mes kartu su šešėliniais pranešėjais galėsime susikoncentruoti ties svarbiausiais klausimais. Ačiū. Ačiū, paniai Latvart, už e, komentarus dėl savos iniciatyvos pranešimo. Dabar galime išklausyti šešėlinių pranešėjų visų pirma. Siūlyčiau. Ar jūs šešėlinė, taip, ponė? E, Skal, prašom, pirmoji. Um, meetings, only... Na gal po dviejų šešėlinių uh, pranešėjų sutikimų galiu pasakyti, kad tikrai galiu pritarti pranešėjos požiūriui dėl tų problemų, klausimų iškeltų ponios Latvart. Manau, tikrai turime stalti dėmesį būtent į šias problemas. Tai akivaizdu įvertinus duomenis dėl to, kaip Europos arešto orderis naudojamas. Uh, ir kokių skirtumų esama e, tarp išduotų orderių ir tų orderių, kurie realiai buvo įvykdyti. Akivaizdu, kad yra problemų dėl to, kaip e, naudojamas šis arešto orderis, kaip jis įgyvendinamas kai kuriuose valstybėse nese. Kartais galbūt jis neproporcingai panaudojamas kai kuriuose valstybėse nese. Taip pat uh, gali būti ir tam tikrų problemų, ne vien tik tai su tuo gyvenimu, bet ir taip pat tuo, kad e, pagrindų sprendime galbūt yra tam tikrų spragų, kurias reikia užpildyti. Mes ir antrame šešėdinių pranešėjų sutikime aptarėme tuos lausimus, kuriuos norėtumėm mm, detaliau sunagrinėti, kaip pranešėjos ir pristatė. Toliau dirbsime tais klausimais ir aš akcentuočiau, kad turime ypač žiūrėti į proporcingumo e, kriterijų, nes e, tai gali padėti sumažinti skirtumus skaičiaus prasme, taip pat dėl tų kriterijų, kurios turi įvykdyti valstybės narės išduodamos e, arešto orderį. Taip pat reikėtų panalizuoti tos klausimus. Manau, kad reikėtų ištirti skirtingus pranešimus, ataskaitas, taip pat įvertinti ir aldė organizuotus klausimus šio klausimu. Uh, Gal mm, būtų naudinga turėti gal dvigubą mm, proporcingumo patikrinimą tiek išduodančios, tiek įvykdančios valstybės narės atveju, kad tai būtų mm, atliekama pagal atitinkamus kriterijus dėl uh, Europos arešto orderio. Dar vienas svarbus klausimas, kurį, manau, turėtumėm e, kelti ir bandyti atsakyti čia. Šią tai yra Europos arešto orderių atsiemimas išduodančios valstybės narės, jeigu mm, ta valstybė narė, kurios prašoma įvykdyti, e, nevykdojo ar nėra laikomasi objektyvių kriterijų. Tai Toliau dar būtų antras paketas procedūrinės teisės, skirtumai tarp valstybių narių, kaip jos būtų galima įveikti. Uh, Matome, kad, pavyzdžiui, kiteisminis sulaikimas e, skirtingai taikomas ir, ir laikotarpiai skirtingi, ir faktai skirtingi valstybėse narėse. Taigi yra labai svarbių sričių, kurias šiame pranešime turime išnagrinėti. Galėčiau tik tai pabrėžti tai, kad e, pritariu e, tam, kad yra tikrai didžiulių problemų kaip kad ponia Latvart jas ir išdėstė. Frau Sipel. Pone Sipel, taip pat šešėlinė pranešėja. Da, uh, Ačiū pirmininkė. Mm, pranešėjas Arad Latford labai išsamei pristatė visus svarbiausius klausimus ir, man atrodo, ankstesniuose šešėlinės šešėlinius um, pranešėjus tikimuose mes sutarėme dėl to, kad iš principo e, mintis turėti tokį mm, arešto orderį yra gera visų mūsų nuomonė. Tokiu būdu stambius nusikaltelius galima greičiau areštuoti ir patraukti atsakomybę, jeigu jie, pavyzdžiui, persikelia per sieną į kitą valstybę narę. Uh, Ir tikrai nuo šio arešto orderio įdėgymo yra išryškinta tam tikrų problemų jį gyvendinant ir ne visuomet tos problemos išspręstos, taigi turime atidžiau panalizuoti šios klausimus. Sara Latford paminėjo įvairius tokius klausimus ir ponia gal taip pat, tai aš apsiribosiu tik porą smulkių pastabų. Uh, E, pirmas dalykas e, arešto sąlygos. Dažnai tai yra problema mm, esanti už Europos arešto orderio ribų dėl areštavimo sąlygų, dėl to, dėl, dėl to kur yra laikomi areštuoti asmenys, ar visa tai atitink, atitinka pagrindinės teises, ar, ar yra laikomasi minimalių standartų ir minimalių taisyklių, tai reikia įvertinti. Toliau kita problema yra dažnai labai ilgas sulaikymo laikotarpis, nes kai arešto orderis išduodamas, ne visuomet yra aišku, kada tas asmo bus mm, pristatytas teismui. Tai gali būti, kad asmo bus sulaikytas labai ilgą laiką. Ir tai yra ypač didelė problema tiems asmenims. Ypač, kai na kalba apie nelabai rimtus nusikaltimus. Dėl to labai ilgo pirminio sulaikymo laikotarpio gali būti, kad asmuo yra tiesiog išplėštas iš savo šeimos darbinės kitokios aplinkos. Ir ilgą laiką taip yra, jeigu paskui nustatoma, kad tas asmuo yra nekaltas, tai atitinkamai aišku reikia kalbėti ir apie padarytą žalą, nuostolius ir taip toliau, ir, ir ką paskui daryti su tuo asmeniu. Tai tik tikrai rimtas klausimas, kai eina kalba apie nelabai rimtus nusikaltimus. Problema yra taip pat e, ta, kad labai skiriasi teisinės procedūros skirtingose valstybėse narėse pradėjome dirbti dėl kelio gairių plano, tačiau ne visos priemonės valstybėse narėse tinkamai yra perkeltos, kai kurių elementų net ir trūksta. Ai, Pavyzdžiui, teisė į teisinį atstovavimą, teisinės pagalbos visą tą savoką arba visi tie dalykai susiję su paleidimu už užstatą ir taip toliau. Visa tai, kas sėtina su šio arešto orderio gyvendinimu, ne viskas yra išspręsta. Čiaugiuosi, kad Per paskutinį šešėlinio pranešėjų susitikimą mes sutarėme dėl konkrečių principų taiktinų dėl Europos arešto orderio ir, ir, ir, man atrodo, dėl tų problemų, kurios kyla, e, tarp mūsų iš esmės yra sutarimas. Ir buvo pradėta jau svarstyti, kokie galėtų būti sprendimai, kad būtų galima išvengti ilgo sulaikymo laikotarpio, ką būtų galima padaryti, pavyzdžiui, toje valstybėje, kuri yra tos mens kilmės šalis. Ir mes kaip šešilniai pranešiai renksime teisė kūrinį pranešimą, taigi turime, turėsime žiūrėti, ar bus kažkokių tai rezultatų. Tie sprendimai turi persikelti į teisės aktus dėl Europos arešto orderio, ar mums reikės papildomų priemonių, papildomų teisės aktų, kurie leis užtikrinti, kad šis arešto orderis geriau būtų naudojamas kad būtų geriau galima apginti atitinkamos asmenų pagrindinės teisės nei iki šiol. Manau, kad aptarus galimus sprendimus bus galima nuspręsti, ką daryti. Iš esmės, manau, turėsime teisėkurinį pranešimą. Ir tikrai su dideliu susidomėjimu lauksiu tolesnių diskusijų, kurias ves pranešė, nes tikrai iki šiol visos diskusijos buvo labai konstruktyvios. Ar dar kas nors iš parlamentaro norėtų pasakyti, panas Tier? Um, in... Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai, kaip e, sakėte, iš tikrųjų 2002 metų pagrindų sprendimas e, sukūrė pagrindinius mechanizmus, kurie leidžia sustiprinti statymo viršinybę Europos Sąjungą. Iš esmės, kad e, tie, kurie atsakingi už nusikaltimus, būtų atraukti atsakomybę. Ir, aišku, didžiausias priešas čia būtų ketinimas užtikrinti politinę apsaugą tiems asmenims arba bandyti kažkaip tai manipuliuoti Europos arešto orderį požiūrių, kad būtų galima išveng, išvengti, pavyzdžiui, ekstradicijos mechanizmų viena vertus, o kita vertus, e, kad nebūtų Europos arešto orderis politizuojamas, e, tokių mėginimų yra. Taigi aš pritariu tam, ką pasakė kolegė Kinga Gal, kad reikia proporcingumo patikrinimo abiejose pusėse tiek prašančios valstybės, tiek vykdysenčios valstybės atveju. Ir taip pat reikia išspręsti tas likusias problemas dėl likusių spragų. Pavyzdžiui, tarkim, toks atvejis, kai Vokietija išduoda Europos arešto orderį kad Jugoslavijos slaptos policijos vadas būtų sulaikytas Kroatijoje ir porai dienų likus iki Kroatijos įstojimo į ES buvo pakeistos taisyklės, kad nereikėtų išduoti būtent komunistų laikų e, Jugoslavijos Lietuvos policijos vadą Vokietijai. Tai aš sakyčiau, po to, po, po visų diplomatinių pastangų, Kroatijos parlamentas pakeitė tą įstatymą, dabar yra naujų mėginimų net pakeisti konstituciją, e, kad kažkaip irgi būtų galima išvengti tokios ekstradicijos. Ir yra tikrai politinis spaudimas daromas ir prokuratūrai, dėl tos mens e, e, teisinio persekėjimo Kroatijoje. Iš esmės e, vyksta toliau teisinės procedūros Kroatijoje, kad būtų išvengta to asmens perdavimo Vokietijai. Tai iš tikrųjų, įvertinus visus tos politinius e, žaidimus, e, teisinius žaidimus, e, reikia pasakyti, kad viskas susiveda į tai, kad yra siekiama užtikrinti politinę apsaugą asmenį, kuris, kuris yra kaltinamas labai rimtais nusikaltimais. Taigi Europos arešto orderis būtent turi būti nagrinėjamas iš, iš, iš, iš dviejų pusių, tiek iš tos valstybės narės pavratašo, kuris išduoda arešto orderį, tiek iš tos valstybės narės, kuri stengiasi jo išvengti reikia įvertinti, tą, kaip būtų galima tas spragas užpildyti, kad nebūtų tų spragų, kad nebūtų mėginimų išvengti, įvykdyti tą arešto orderį, tai kad, kad nebūtų tokių mėginimų išvengti ekstradicijos ar išvengti Europos arešto orderio gyvenimo. Morais. Ponas Morais. Ačiū pirmininkė. Norėjau šį vietą pakomentuoti. Manau, kad ponia Ledford e, taip detaliai išanalizavo šitą pranešimą, parodė, kad iš tikrųjų jis yra labai svarbus ir, ir parodė, kaip mes gilinsime šitą dokumentą. Ir tikėkime, kad visi taip išsamei gilinsis į šią peržiūrą. Europos arešto orderis tapo TVR ir baudžiamosios teisės ryties liktai toksai simbolis. Jisai rodo, kaip visa šitas rytis veikia. Ne tik tai dėl mes karalystės pozicijos, bet visos ES lygmenių. Tol manau, kad ši peržiūra bus svarbi visiems ir ji bus labai e, išsami, labai detali, labai atidžiai atlikta. E, ir ponė Latford irgi labai detaliai išanalizavo šitą pranešimą. Ekstradicijos sistema, perdavimo sistema yra reikalinga, ji veikia ir statistika rodo, kad iš esmės perdavimo sistema veikia, bet reikia reformos. O kokia, kokios apripties bus ši reforma, būtent ir priklausys nuo pranešimo ir jo, peržiūros, jo įgos parlamente. Taip mes numatysime, pakeit, kokiu pakeitimu galų galia reikės, ar horizontalių, ar teisėtvarkos pakeitimų, ar reikės tai užkamšyti spragas. Tik tai bus tas paskutinis patikrinimas, paskutinis testas, ką visgi reikės keisti. Mano asmenė nuomonė, turėtum labai atsargiai mm, veikti šioje srityje. Proporcionalumo mm, trūkumas. E, E, ilgas sulaikimas, sąlygos sulaikymo e, vietose. E, visi šitie klausimai turi būti atskirti. Mes išgyvename labai daug spaudimo skirtingose valstybėse narėse ir būtent pranešėja su šešėliniais pranešėjais yra būtent tie žmonės, kurie turėtų atskirti tą žiniaslaidų nušviestus atvejus nuo realios situacijos. Turime dirbti labai labai objektyviai Yra įvairių reformų, kurias būtų galima pasiūlyti. Ir manau, kad tai yra viena iš didžiųjų peržiūrų, kurią atlikome TVR srityje. Tikrai daug parlamento narių bus susidomėję, nes tai yra tikrai labai didelis darbas ir, kaip matėme, ponė Latford labai detaliai pristatė šį, šį pranešimą. Proporcionalumas jį reikia atidžiai pažiūrėti. Ir jau sutarėme, kad Europos arešto orderis yra gera perdavimo sistema, mes norime ją išlaikyti ir tai yra geras atspirties taškas dirbti toliau. Ačiū, ponė Morajas. Pone Bronks dažnai tie, kurie prieštarauja Europos arešto orderiui, yra skaitomi kaip žmonės, kurie prieštarauja ekstradicijai. Aš tikrai neprieštarauju. Žmonės, kurie vykdė didelius nusikaltimus, nusikaltimus turi būti e, patraukti baudžiamojo atsakomybę. Tai yra Europos Sąjungos priemonė, todėl aš jam priešinosi, bet priešinosi ir iš esmės, todėl kad teismas neturi teisės atmesti Europos arešto orderio dėl e, įrodymo trūkumo. Prieš įsigaliojant Europos arešto orderiui, e, teismai turėjo gauti labai aiškių įrodymų, kad asmuo yra kaltas prieš perdavimą. Ir iš tikrųjų ta procedūra užima daug laiko, bet jinai turi užimti daug laiko. Reikia įsitikinti, kad asmuo būtų perduotas tai valstybei, kurioje padarė nusikaltimą, kad joje būtų e, patrauktas į patrauktas būdžiamojan atsakomybėn. Taip pat turime ir Europos tyrimų orderį. Šitam orderiui aš irgi prieštarauju, iš principo taip pat kaip ir Europos arešto orderiui. Tačiau tol, kol Europos arešto orderis galios ir bus taikomas Junktinėje karalystėje, manau, kad visgi Norėčiau, kad prieš išduodant Europos arešto orderį būtų išduotas Europos tyrimų orderis ir jį įgyvendinus atsisijotų um, kai kurios uh, kai, kai kurie atvejai, ponė Romero Lopes, taip, ačiū, iš tikrųjų jau buvo nekarta numatyta, kad Europos arešto orderis yra taikomas pakankamai neproporcionaliai. Norėčiau paklausti pranešėjos, ponios Latford, ar tikrai buvo atliktas tyrimas būtent apie smulkius nusikaltimus, E, kuriems buvo išduotas Europos arešto orderis ir dėl kurių kilo tas desproporcionalumas. Ne, iš tikrųjų, kai kuriais atvejais Europos arešto orderis buvo labai naudinga priemonė, bet taip pat kai kuriais atvejais tai buvo ir labai neigiama priemonė, tada, kai jis buvo naudojamas neproporcingai. Iš tikrųjų, smulkių nusikaltimų apibrėžimas yra ne, netenkinamas, jį reikėtų patikslinti tam, kad būtų efektyviau išduodamas Europos arešto orderis. Ir dabar vykdydami peržiūrą, šita peržiūra yra daroma e, vidurio laikotarpiu, kai dar nėra iki galo gyvendinama procesinių teisų veiksmų planas, kaip ponas Ipel sakė. Ir mes dar nekalbėjome nei apie e, nemokamą pagalbą baudžiamajame procese, nei apie kitus klausimus. Žinoma, jų yra teigiamų e, žingsnių e, prieigos prie gynybos srityje e, bet vis tiek yra labai daug svarbių temų, pavyzdžiui, kaip sulaikymo sąlygos, sulaikymo laikotarpis ir nemokama teisinė pagalba, nes, kaip ponė Sipel sakė, kartais gali būti, kad neteisingai yra išduotas Europos arešto orderis, bet tas asmuo negali kreiptis pagalbos, negali apeliuoti, jisai per daug laiko praleidžia sulaikytas, neturi teisinės pagalbos ir taip toliau. Visai būna. Taigi reikėtų užkirsti kelią, kad šitą peržiūrą nevestų į dar didesnį įsišaknyjimą šitų problemų. Ir dar vienas dalykas, nežinau, ar pranešėjai, žiniai pranešėjai apie tai pagalvojo. Kai e, kalbame apie Europos arešto orderyje esantį sunkių nusikaltimų apibrėžimą ir tas apibrėžimas yra naudojamas kitoms direktyvoms, apie kurias mes parlamente jau kalbėjome, pavyzdžiui, e, kelio, keleivių e, duomenų įrašo e, klausimų. Tai reikėtų, tai šis apibrėžimas yra taikomas jau nebaudžiamai sričiai, o e, imigracijos sričiai. Ir būtent kalbant apie Lampedusos atvejį, reikėtų peržiūrėti tos 32 sunkius nusikaltumus, nes Lampedusoje iš tikrųjų dabar jau visiškai kitaip atrodo tie 32 sunkus nusikaltimai negu tada, kai buvo šis sąrašas sudarytas. Ir, pavyzdžiui, vienas iš nusikaltimų yra priekyba žmogum, žmonėmis ir tai buvo vienas iš pagrindinių sunkiųjų nusikaltimų. Ir akivaizdu, kad reikėtų e, išbraukti šitą nusikaltimą, nes negerai, kad tas nusikaltimas yra taikomas ir kitoms direktyvoms. Taigi maždaug tiek norėjau pasisakyti apie tas temas, kurios buvo iškeltos. Ačiū. Mr. Kikov is also willing to make a point. Pone Kikov, paskui kreipsiuosi komisiją, o tada atgal į pranešėją. Ponas Kikop. Atsiprašau, turėjau išeiti, svartant šį klausimą, bet norėčiau visgi trumpai pasisakyti. Pirmiausiai, norėčiau aiškiai pasakyti, Europos arešto orderis buvo tiesiog neįkainojamas teisės saugos e, instrumentas, ypač turint galvoje ilgas ekstradicijos procedūras, kurios, žinoma, būtų alternatyva Europos arešto orderiui. Tai buvo tikrai labai naudingas instrumentas, nes jisai buvo naudojamas greitai, ypač turint galvoje, kad šiandien buvo panaikinta sienos kontrolė ir e, nusikalstamumas irgi tapo besienis sutinku, mes turime būti tvirti ir, ir aiškiai pasiūsti žinę apie tai, kad šis, ši priemonė yra naudinga, bet taip pat reikia pasakyti, kad reikia nusiųsti ir kitą stiprią žinę, kad mes 21 amžiuje turime reformuoti šią priemonę, kad išspręstumėm tam tikras problemas, kuriuo mes susidūrėme. Tai pirmiausia, proporcionalumo klausimas, kaip jį užtikrinti proporcionalumo sąlygą reikėtų įtraukti į šią priemonę, tam, kad nekiltų klaidų. Taip pat reikėtų e, peržvelgti ir nusikaltimus, jų apibrėžimus, nes kai, kurios, kai kurie nusikaltimai yra kitaip interpretuojami skirtingose šalyse. Pavyzdžiui, sukčiavimas yra skirtingai interpretuojamas. Ir dabar teismai negali atmesti Europos arešto orderį Ir manau, kad iš tikrųjų labai labai svarbu, kad e, numatyti atitinkamus apribojimus ir taip pat pabrėžti Europos rašto orderio e, pliusus. Taigi, mano nuomonė, yra du pagrindiniai aspektai. Yra problemų, mes skirtingose šalise, skirtingomis aplinkybėmis pastebėjome pas, e, problemų ir turime būti atviri ir, ir, ir, ir paaiškinti, kad iš tikrųjų ta reforma yra reikalinga, bet taip pat nusiųsti žinę, kad palyginus ši priemonė buvo labai naudinga ir labai džiaugiuosi, kad pranešėja pritaikė tokį bendrą požiūrį ruoždama šį pranešimą. Jis tikrai yra labai naudingas. Ačiū. Uh, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Manau, kad Europos arešto orderis yra viena iš tų priemonių, kuri tikrai ženkliai pagerino e, teisminio bendradarbiavimo lygį tarp valstybių narių. Be to tai padeda mums visiems pasiekti vieną iš svarbiausių tikslų susijusių su e, baudžiamąją teisę, tai yra išvengti nebaudžiamumo. Tai taip pat yra priemonė daugumai valstybių narių numatyti e, galimybę e, taikyti ekstradiciją jų pačių piliečiams, nes tai tikrai padeda užtikrinti teisingumo sistemos veiksmingumą. Tai tikrai yra tarpusavio pasitikėjimo pagrindas Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų pranešėja e, Sara Latford organizavo konferenciją prieš dvi savaitės. Ten buvo kalbama apie Europos arešto orderį. Ir ši tema tikrai yra labai svarbi. E, tai, tai yra svarbios diskusijos susijusios su priemonės peržiūra. Na ir kalbant apie Europos komisijos nuomonę, beje, teisinės galimybės, kurios padidės nuo 2014-ųjų, e, kai kalbame apie Europos arešto orderio įgyvendinimą nacionaliniu lygiu. Bei šį sąryšį tad norėčiau pasirauti komisijos, kokie bus žingsniai, kurių imsis komisija ir galbūt tai taip pat bus priežastis pradėti ir pažeidimo procedūrą. Jeigu konkreti valstybė narė e, e, įgyvendinama Europos arešto orderio pamatinį sprendimą bei perkeldama šias nuostatas nacionalinius teisės aktus pakeis priežastis susijusios e, su tomis absoliučiomis e, prie, priežastimis susijusime su neįgyvendinimu. Tad kaip bus tuo atveju, jeigu valstybė narė neperkels pažodžiui savo nacionalinius teisės aktus pamatinio sprendimo. Taip pat norėčiau pasirauti komisijos uh, kaip jie vertina Europos arešto orderį, e, kalbant apie tą bendrąją valstybių narių jurisdikciją, ar yra kažkokia teisinė galimybė e, netinkamai pasinaudoti šią priemonę, e, kalbant apie kai kurių mūsų valstybių narių teisės aktus bei jų nuostatas. Ir taip pat norėčiau pasirauti komisijos, ar kai kurios valstybės narės 2002 metais kurios pateikė tam tikrą išlygą susijusią su tuo, kad Europos arešto orderis nebus įgyvendinamas e, e, tų baudžiamųjų pažydimų atveju, jeigu jie buvo atlikti iki 2002. Ta, tai tikrai labai svarbus klausimai ir net nebejoju, kad jie suteiktų daugiau aiškumo mm, Europos arešto orderio priemonės įgyvendinime, juk tai yra vienas svarbiausių elementų susiję su ekstradicija, taip pat su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose tarp valstybių narių. Ačiū. Labai trumpai, nes dar paskui reikia pasiklausyti ir komisijos, ir ponios Latvart. Gerai. Ačiū, gerbas pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Latvart už tai, kad taip um, smulkiai viską paaiškino. Ir kaip sakė ponas e, Muraiš. Uh, Perdavimo sistema turi veikti, bet ši sistema turi veikti nepolitizuojant svarb, tokios svarbios priemonės, kuri, kuri tokia yra labai svarbi ir aukoms, ne tik tai terorizmo ar, ar organizuoto nusikaltimo aukoms, bet ir smulkesnių nusikaltimų aukoms, kurios gali tikėtis greitesnės pagalbos. Prašau pranešėjų kad turėtų galvoje ir aukų teisės, kad aukos nenukentėtų dėl to, kad skirtingose e, valstybėse narėse skirtingai taikomi yra įstatymai. Europos arešto orderis yra priemonė, kurią reikia patobulinti, bet būtinai reikia išlaikyti. Aš pritariu, kad reikia įsigilinti į proporcionalumą ir atitinkamai peržiūrėti šitą priemonę, kad proporcionalumas būtų išlaikytas. Na, dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijoje, tada suteiksime žodį e, poniai Tirsi Harking. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Europos komisijos vardu norėčiau pasakyti štai ką. Mes tikrai labai džiaugiamės e, tuo, kad buvo imtasi žingsnių. Pone Latford surengė labai e, įdomų posėdį. Jame dalyvavo ir komisijos atstovai. Jis buvo surinktas prieš dvi savaitės, tad tikrai kalbant apie šiandienos diskusijas, apie šiandien išsakytas pastabas. Labai džiugu, kad parlamentas, lybė komitetas ėmėsi iniciatyvą šio klausimu ir Taip pat pridinės vertės komitetas atlieka paralelę studiją, taip pat ketiname sustikti su mm, akademinės visuomenės atstovais, aptarti tuos klausimus, kurie buvo šiandien čia iškelti. Ir komisija apie juos jau yra kalbėjusi, juos iškėlusi ir raštu, tad dabar nenorėčiau leistis į detalesnės diskusijas. Vis dėlto noriu pasakyti, kad e, komisijos vardu e, norime pasidžiaugti tuo konstruktyviu ir pragmatiniu požiūriu, kurio vadovavosi pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, nustatant tuos svarbiausius probleminius klausimus. Ir džiugu, kad buvo atsižvelgta į tą platesnį kontekstą, Juk Europos arešto orderis neegzistuoja vakume. E, tai yra tik viena iš e, grandinės dalių. E, taip pat, kalbant apie kitas tarpusavę pripažinimo priemonės ir kalbant apie pono Pasakovic klausimus, bei įgyvendinimą, reikia pasakyti, kad yra tikrai daug papildomų priemonių, kurias minėjo ir ponė Landford, tačiau dėje valstybės narės jų neįgyvendina. Ir tikrai tai suteiktų piliečiams daug geresnės galimybės pasinaudoti ir Europos arešto orderių. Tai tikrai nenorėčiau leistis į didesnės detalės. Noriu pasakyti, kad mes ketiname rengti susitikimus su tais asmenimis, kurie atlieka tyrimą. Ir tikrai galime pritarti tam, kad ponė pranešėja ir šešėliniai pranešėjai vykdo tikrai labai detalų ir svarbų darbą. Ačiū, ponė pirmininkė, dabar žodis ponė Latford, baigiamasi žodis. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti už visas jūsų pastabas, už visus jūsų pasisakymus. Tikrai e, galiu pasidžiaugti savo šešėlinių pranešėjų darbu. E, ponas Sipil, ponas Kako, ir tikrai galėčiau jiems padėkoti už visą jų paramą bei pagalbą. Kaip sakė ponia Hakins iš komisijos, tiesa yra tai, kad mes vadovaujamės e, tuo pragmatiniu požiūriu. Ir kaip sakė ponia Marais, mes tikrai stengiamės būti objektyvūs. Na, aš taip pat turiu nemažai patirties šioje srityje. Taip, kalbant apie pono Broncijos pasisakymą, noriu pasakyti, kad ne dėl visko jam pritariu. Aš neprieštarauju pačiam e, e, principui, kad reikia ES lygio priemonės. Tačiau vien todėl, kad tai yra ES lygio priemonė, tai nereiškia, kad ji yra tobula. Tai nereiškia, kad mm, jos negalima dar labiau patobulinti. Tad mano nuomonė, Europos arešto orderis yra reikalingas, tačiau reikia ir papildomų priemonių. Aš tikrai nenoriu, kad jis būtų panaikintas, nenoriu, kad būtų grįžta prie to, kad įtariamieji E, tikrai turėtų būti laikomi netinkamomis sąlygomis, neturėtų galimybės pasinaudoti teisingumu. Taip pat reikia nepamiršti, kad Europos arešto orderis neužtikrina teisingumo aukoms, teisingumo visuomeniai, jeigu įtarimieji neatsidūrė teisme. Tad mums labai svarbu pasiekti tam tikrą pusiausvyrą, kad būtų užtikrinami ir aukų e, interesai, ir visuomenės interesai, ir taip pat, kad būtų užtikrinta teisė į gynybą, teisė į sąžiningą teismą. Tai tikrai yra tam tikra dėlionė, ji labai sudėtinga ir nėra paprasta visas dalis e, sudėlioti į vietą, tačiau kalbant apie Europos arešto orderį, apie jo įgyvendinimą, ar, ar jis yra tinkamas ar nelabai tinkamas, taip pat apie komisijos įgaliojimus e, bei teismus, reikia pasakyti, kad e, tikrai nedaug nuorodų darėme į teismų veiklą, net ir kalbant apie tas valstybės narės, kurios naudojusi tokia galimybė. Reikia pasakyti, kad teismai laikosi gana konservatyvaus požiūrio, tad neturime e, labai daug patirties susijusios su tuo, kokiu žingsniu galėtų imtis teismai. Tačiau, kalbant apie tuos balsus, kurie teigia, kad komisija ir teismas neturėtų įgyventi baudžiamojo teisingumo priemonių, Tačiau juk svarbiausia čia kalbėti apie vienodų sąlygų sudarimą, pavyzdžiui, jeigu kalbame taip pat ir apie vidaus rinką. Ir aš manau, kad iš ties visa mūsų komanda vadovaujasi tuo pragmatišku ir objektyviu požiūriu. Ir Europos arešto orderis nėra e, e kažkokia dėvybė vien todėl, kad tai yra Europos, europinė priemonė. Mums reikia į viską žvelgti objektyviai ir pasistengti sumažinti tą krūvį, kuris tenka įgyvendinant Europos arešto orderį. Na ir pagrindinis iššūkis yra susijęs su tuo, kad mes stengiamės užtikrinti aukštos kokybės um, baudžiamosios teisės įgyvendinimą visose ES valstybėse. Nenorime vieno bendro baudžiamojo kodekso, juk yra 28 atskiros valstybės narės, norime, kad jos tarpusavėje bendradarbiautų ir galėtų remtis mm, bendru pagrindu. Tačiau procedūros taip pat turėtų būti tarpusavyje susijusios, reikėtų užtikrinti tą aukšto lygio suderinimą ir sumažinti tam tikrą įtampą kai kuriuose taškuose. Ta toks yra pagrindinis tų reformų, kurias mes analizuojame tikslas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes esame itin dėkingi už sekretoriato pagalbą. Ir Norėčiau paminėti Klaudiją Gotierį, kuri buvo tikrai labai naudinga kolegija pastarosius keletą metų. E, taip pat nemažai patirties turi šioje srityje, tad tikrai e, idealiame pasaulyje e, ta patirtis tikrai atneštų gerų rezultatų. Pirmininkas dėkoju, ponė Latford, ačiū Jums už visus tos padėko žodžius skirtus sekretoriatui. Taip pat džiugu, kad padėkojate Klaudijai Volteriui. Ji tikrai e, visada aktyviai dirba klausimai susijusiai su teisminiu bendradarbiavimu, taip pat baudžiamosiamis bylomis. Džiugu, kad diskusijos buvo tokios išsamios, tokios detalios. Tikrai manau, kad galime pasidžiaugti jų naudingumu. Kalbėjome apie Europos arešto orderio naudingumą, taip pat apie tai, ar nereikėtų apsvarstyti e, e, Europos arešto orderio pasiektų rezultatų e, po šias priemonės patvirtinimo 2002 metais, tad kokie buvo rezultatai, kokie yra trūkumai nustatyti, kokie patirtis yra susijusi su pamatinio sprendimo įgyvendinimu valstybėse narėse, taip pat kaip būtų galima patobulinti šią priemonę, o ne ją susilpninti. Juk visi galime pritarti tam, kad tai tikrai buvo svarbus žingsnis į priekį siekiant išvengti tų e, sudėtingų tradicinių ekstradicijos procedūrų, kurios buvo naudotos anksčiau. Ir tikrai tai sukėlė nemažai problemų, kalbant apie augantį nepasitikėjimą. Uh, nors norėtųsi šiuo atveju matyti abipusį pasitikėjimą, taip pat valstybių narių pasirengimą bendradarbiauti tarpusavyje, kalbant apie tos iššūkius, kurios kelia tarptautiniai nusikaltimai, taip pat tas grėsmės e, kylančios saugumui bei mūsų piliečiams. Tad tikrai norėčiau padėkoti už vykusias diskusijas ir taip pat norėtume priminti, kad e, pranešimo projektas turėtų būti pristatytas šių metų, atsiprašau, e, šių metų lapkričio 27 dieną. 27. Taip pat noriu priminti, kad pusė keturių šioje salėje e, yra numatytas e, viešas svarstymas susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Tad visi tie, kurie norite dalyvauti šiame sustikime, Primenu, kad sustikimas prasidės lygiai, lygiai 15 val. 30 minučių. Manau, kad gana sėkmingai darbavome šyrit, e, aptarėme viską, ką planavome, tad susitiksime 15.30. Ačiū labai iki.